Labą dieną visiems susirinkusiems. Pradėsime posėdį. Pirmiausia, norėčiau trumpai informuoti apie koordinatorių posėdį. Pirmas klausimas, kurį mes nagrinėjame, tai yra Europos ombudsmeno atsistatydinimas, kuris buvo pareikštas, tai yra nu, buvo paskelbta nuo gruodžio, e, spalio pirmosios dienos. Taigi prasidėjo procedūros ir mes norėtume jas užbaigti iki šio, šių metų rugsėjo mėnesio ir kad e, iki kito spalio mes turėtume jau naują ombudsmeną. Taigi susirinko komitetas ir nustatė tuos terminus, per kuriuos vyks tas procesas. O taip pat mes E, kalbėjome apie ateinančius mėnesius e, e, planuojamas programas ir misijas. Pirmiausia, misija Madride. Kovo 22 dieną programa buvo patvirtinta. Toliau mes diskutavome dėl misijos į Graikiją. Gegužės 28-30 dienomis programą mes dar tobulinsime, nes kolegos pateikė tam tikrų e, pasiūlymų ir pastaruoju metu mes e, norime taip pat e, sudaryti misijos į Lenkiją programą ir taip pat sudaryti delegacijos narių sąrašą. Pastaruoju metu taip pat renksime rugsėjo 24 dieną viešuosius klausimus kartu su AFKO komitetu ir e, ji bus susijusi su Europos piliečių išgyvenama ta socialinė ir finansinė krize. AFKO sekretoriatas ir peticijų komiteto e, sekretoriatas kartu rengia programą ir netrukus jinai bus, dėl jos bus sutarta. Kaip ir buvo sutarta ankstesnėme posėdyje, kai kurios peticijos, kurios yra mūsų dokumente, jos buvo patvirtintos neprimtinomis vienas iš mūsų kolegų ir taip pat Mūsų sekretoriatas nusprendė iš naujo per, išnagrinėti vieną peticiją dėl Ispanijos ligoninių. Atrodo, kad e, peticijos faktus dar reikia ištirti ir mes savo sprendimą sustabdėme laukdami e, teismo sprendimo Ispanijoje. Dabar mes paprašėme taip pat e, papildomos informacijos dėl kitų peticijų iš Slovakijos ir koordinatoriai nusprendė numatyti kitą datą diskusijoms ir e, posėdį į kurį kviesime komisijos atstovus, o taip pat ir suinteresuotų e, šalių atstovus. Taip pat e, koordinatoriai nusprendė siūsti misiją į Daniją dėl peticijos susijusios su nepilnamečių teisėmis. Ir per artimiausias savaitės e, mes numatome sudaryti šios misijos programą. Taip pat e, ketinama peticijų komiteto kitam posėdžiui pateikti, svarstyti ir Italijos autobusų vairuotojų peticiją. Laukiame detalios ataskaitos iš Italijos konkurencingumo atitinkamų institucijų. Ir seksime situaciją atidžiai, žiūrėsime, kokia bus ta ataskaita. Ir pagaliau mes paprašėme iki ketvirtadienio pateikti paaiškinimus dėl pirmininkų sueigos e, ataskaitos, kuri buvo padaryta praeitą mėnesį ir kurio, kurio metu buvo nagrinėjami tie klausimai, kurie taip pat domino ir mūsų komitetą. Taigi daugiau e, klausimų me, koordinatorių posėdėje nagrinėta nebuvo ir jūs ką tik išklausėte visas šitas išvadas. O dabar pereisiu prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Kolega Galsijas Ramon, jums žodis. Gracias, prezidenta. Es, eh, para mostrar mis... Dėkuoju, pirmininkė. Labai džiaugiuosi koordinatorių posėdėje priimtais sprendimais dėl Ispanijos piliečių pateiktų peticijų. Peticijos susijusios su vaikų grobimais Ispanijos ligoninėse praėjusio amžiaus paskutiniaisiais dešimtmečiais. Aš norėčiau, kad kiekviena peticija būtų išnagrinėta dalykiškai dalykiškai. Tema yra pakankamai sudėtinga. Nes čia nebuvo pateikiama pakankama informacija, jos trūko ir tikrai dabar mes turime į situaciją įsigilinti kiek įmanoma labiau. Reikia netidėliotinai pradėti veikti Ir žinoma, išskyrus tas bylas, kurios dabar jau yra teisme, jų atžvilgių, žinoma, reikės palaukti teismo sprendimo. Jeigu bus nustatyta, kad trūko kokios nors informacijos arba informacija nebuvo suteikta, nebuvo atsakyta į paklausimus, tai turėtų tokie faktai būti svarstomi mūsų posėdžiuose. Taigi aš noriu paraginti visus dalykiškai svarstyti šios klausimus. Pirmininkė, dėkoju. Būtent taip ir ruošiamės daryti. Taigi, pereikime prie 2011 tų metų 92 direktyvos atnaujinimo svarstymų. Tai yra direktyva dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitų. Ponas Huntis. Gerbiami kolegos, mes jau buvome surengę dvi diskusijas ir tikiuosi, kad aš pakankamai laiku pateikiau tuos pakeitimus. Daugelis iš tų pakeitimų grindžiami jūsų pateiktais pastebėjimais, komentarais ir daugelis e, susijęs su aplinkos ir sveikatos apsauga. Taigi, kadangi privalau kalbėti trumpai. Aš paminėsiu pačius svarbiausius pakeitimus, kurie buvo pateikti. Taigi, tiesiog juos kalbėsiu apie kategorijas. Taigi, pirmiausia, tai yra tie pakeitimai, kurie susiję su Arguso konvencija Tai yra tokia pirma tų pakeitimų kategorija, toliau antroji kategorija, jų yra du. Tai yra pakeitimai susiję su tarp valstybinė tarša. Daugelį, daugelis kolegų tokius pakeitimus pakeitė ir, kaip jau minėjau, jie kyla iš jūsų pastabų ir kai kurie aspektai turi neigiamą poveikio aplinkai. Toliau, trečioji kategorija. Sakyčiau, daugelis, beveik dauguma kolegų gan skeptiškai vertino galimybę mm, viešuosius darbus mm, neįtraukti į šitą schemą. Taigi yra tie darbai, kurie privalo būti atliekami skubiai, bet privalu atsižvelgti ir į sąlygas. Paaiškinu. Aš uždaviau klausimą komisijai, norėdamas įsiaiškinti, kokie per visą šitą laikotarpį bus tie skubus, netidėliotiniai klausimai, dėl kurių buvo pateiktas prašymas. Toliau, kita kategorija. Kaip jūs matote iš pakeitimų, noriu, kad būtų padaryta išimtis tiems darbams, kurie reglamentuojami pagal nacionalinius teisės aktus. Priežastys jau buvo paaiškintos anksčiau. Kodėl? Todėl, kad e, siekime, kad visos tos problemos būtų vienodai aiškinamos. Penktasis punktas. Tai yra pakeitimai, kuriuos aš čia pridėjau dėl to, kad įtraukčiau bio įvairovės klausimus, ekspertų nešališkumo aspektus ir nuobaudas. Tai yra atskira pakeitimų kategorija, kurie susiję būtent su tais subjektais, kurie priima sprendimą ir kurie privalo nuspręsti, kad e, žalingas poveikis jau buvo įvertintas. Perinu prie kitos kategorijos. Jinai labai svarbu, svarbi stebėsenai. Tai yra visa eilė pakeitimų, kuriuose mėginame pakomentuoti, patikslinti e, visuomenės terminą ir taip pat kalbame apie sprendimus, kuriuos priima darbų rangovas. Toliau yra priedai pridėti prie direktyvos pakeitimų. Ir čia vėlgi aš pateikiau visą eilę pakeitimų kurie susijęs su skalūno dujų gavyba ir su dujų, gamtinių dujų gavyba. Dėkuoju, pirmininkė. Oi, atsiprašau. Jums iki talo. Pone, il relatore per la rifusione della direttiva. Aplinkosaugos komiteto atstovas, kuris yra numatytas ir kaip pranešėjo, dabar komisijos atstovui. Ačiū pirmininkė, dėkoju kolegai Hundis už pasiūlytus pakeitimus. Kadangi mes negalime dabar aptarinėti visų pasiūlytų pakeitimų, aš pabandyčiau juos sugrupuoti į tris kategorijas. Tuos, kuriems galime pritarti, pirma, e, Čia galime mes e, užtikrinti stebėseną ir imtis konkrečių veiksmų ir galima pagerinti priedus, bet to e, reikia iš plačiai taikyti Arhuso konvenciją ir kad būtų galima išplėsti ir konvencijos nuostatas ir taip pat plačiai taikyti ES teisėkūros uh, aktus dėl tarp valstybinio poveikio, kurį daro įgyvendinami projektai. Mes pritarėme siūlymams, be to siūlome ir tai skubai, kuri yra susijusi su būtinybė kuo skubiau pateikti vertinimus. Antroji pasiūlymų grupė Iš esmės jiems galime pritarti, tačiau dar manome, jog reikia kai ką patikslinti, pasiaiškinti. Tai ypač pasakytina apie konstatuojamasias dalis. Nenorėtume kartuoti tų konstatuojamojų dalių, kurios yra kodifikuotose direktyvose. Mūsų manimų tai būtų tiesiog tų pačių konstatuojamų dalių kartojimas. Tiesiog reikėtų dar kartą patikslinti, kokios nuostatos yra tikslinamos, o konstatuojimų dalių nereikėtų tikslinti arba kartoti dėl apibrėžčių. Mes abejojame, kad apibrėžtis yra siūlomas pateikti tik tai vienais atvejais, o kitais atvejais nesiūloma. Todėl mes neaišk, nežinome, kodėl ne visais atvejais siūlomos apibrieštys straipsniuose. Trečioji pakeitimų grupė. Tiems pakeitimams mes iš esmės nepritarėme. Tai pasakyta tina, apie sankcijas ir nuobaudas, ypač tas, kurios būtų taikomos uh, akredituotam tai eks, eksporto veiklai. Galėtume mes pritarti kai kuriems pakeitimams priklausomai nuo to, ar akredituoti ekspertai tiesiogiai būtų susiję su tam tikra veikla, tačiau nuobodos ir sankcijos gali išeiti už šio pasiūlymų e, ribų kadangi reikia atsižvelgti į teisinį pagrindą ir teisinis pagrindas sankcijoms ir nuobodoms yra aiškiai suformuoluotas ir šitas pagrindas turėtų neišeiti už tų sankcijų ribų. Dar viena grupė pasiūlymų yra susiję su konkrečiais straipsniais. Ir mūsų peržiūros pasiūlyme nėra atsižvelgta į konkrečius straipsnius. Mes jų nenagrinėjome iki šiol tarybos darbo grupėje, mes tuo neužsėmėme. Visų pirma, reikėtų atsižvelgti į 11 straipsnį, kad būtų užtikrinta prieiga prie teisėsaugos ir taip pat yra straipsnis, kuriame kalbama apie skalūnų dujas. Reikėtų pagalvoti, kaip būtų galima atsižvelgti į šitą aspektą, tačiau kol kas šiuo metu aš negalėčiau suformuluoti aiškios pozicijos šiuo klausimu, o dėl nuostatos, dėl projektų, kurie yra tvirtinami nacionalinės teisės kontekste. Tai turėtų būti ne tik tai bet koks teisėkuros procesas valstybėje narėje, bet yra siūloma numatyti specialias procedūras. Šitą pakeitimą dėl 71 straipsnio mes galbūt ir galėtume priimti, tačiau reikėtų pasakyti, kad Orhus konvencijoje panaši nuostata egzistuoja ir tai reiškia, kad šita nuostata patenka į ES bendrąją teisinę įgyti. Todėl atsižvelgiant į tai ir į praktiką, reikėtų pasakyti, kad šita nuostata taikoma labai retai, išimties būdu ir kol kas dar nesusidūrime su jokiamis problemomis įgyvendinant šią išimtinė nuostata. Tiek galiu pasakyti šiam momentui. Dėkoju. Gracelė. Dėkoju. Toliau Belė. Merci, Madame la Présidente. Dėkoju pirmininkė, gerbiami kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui dėl šios direktyvos susijusios su viešųjų projektų poveikiu aplinkai peržiūrėjimo ir nuomonės pateikimo. Aš esu šešėlinė pranešėja aplinkosaugos komitete ir pradėjau jau darbą su ponu Anoni. Ir mes aiškinomės, ar direktyva tiesiog neprieštarauja taikymui projektų. Ne tai buvo mūsų tikslas. Mes norėjome įsiaiškinti, kaip direktyva galėtų būti sėkmingiau taikoma valstybėse narėse. Tai tai buvo aplinkosaugos komitete. Ir panašu, kad mes prieėmė bendros nuomonės dėl to, jog dabartinė direktyvos pežiūra komitete ir komisijoje turėtų užkamšyti direktyvos spragas tiek pačioje direktyvoje, tiek jos taikymo srityje. Tai reiškia, reikia atnaujinti priedus, reikia iš naujo peržiūrėti e, atsiekimo procedūras, projektų vykdymo procedūras, o taip pat aiškiau numatyti e, visuomenės dalyvavimo e, galimybės ir galimybės kreiptis į teismą. Taigi mūsų tiek e, darbas turėtų prisidėti prie to aplinkosaugos komiteto jau vykdomo darbo Ir negana to, viskas remiasi daugelį, mm, daugeliu dokumentų dėl energetinių transporto projektų, kurių atveju procedūrų nebuvo laikytasi. Taigi, pabaigai aš galiu pasakyti tik tie, kad e, ekologijos grupės e, atstovų vardu prašoma, kad e, šita peticija būtų e, paremta, jinai susijusi su e, gamtinių dujų, skalūno dujų gavyba. Ir mes šiame komitete turime visos Europos piliečių paramą, kurie pasisakė už bioįvairovę, klimato kaitos stabdymą, ir išryškino šio projekto rizikas. Taigi, jie iki galo dar tie pavojai nėra išaiškinti, bet jie privalo būti įtraukti į direktyvos pirmąjį priedą, siekiant, kad tos rizikos, tie pavojai būtų e, gerai atitinkamai įvertinti prieš suteikiant leidimus. Dėkoju, toliau valiant žodis. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Tventis už e, šios pakeitimus ir e, pateikti keletą komentarų. Kaip ir daugelis aplinkos e, poveikio vertinimo ataskaitų, mes turime pasakyti, kad direktyva turi atitikti tris pagrindinius reikalavimus. Pirmiausia, užtikrinti, kad aplinkosaugus reikalavimų laikomasi, kuomet vykdomas naujas projektas. Toliau įtraukti į projektą visuomenę, o taip pat ir sumažinti biurokratinę naštą verslui Europoje. E, komisijos e, siūlyme tikrai atsispindi didesnis visuomenės įtraukimas į procesus, tačiau e, kompanijos yra mintis, kad kompanijos turi būti ats, atskaitingos visuomenės. Tam aš negalėčiau pritarti, nes iš e, ataskaitos aiškėja, jog to reikalavimo sunku laikytis. Galima pateikti informaciją dėl stebėsenos, bet šitą informaciją, reikalavimas tokią informaciją pateikti neproporcingas. Uh, Šio požiūriu tie reikalavimai yra problematiški. Tai reiškia, kad e, tokie reikalavimai netgi viršyje e, tam tikras ribas. Tam tikros priemonės daugeliu atveju yra per ankstyvos. Nepamirškime, kad e, tas verslas, kuris e, įtrauktas į šią sritį privalo laikytis kitų reikalavimų ir nepri... turėtume užtikrinti, kad nebūtų dubliavimuose. Taigi yra prekyba taršos leidimais ir jau yra reikalavimai. Dėl to e, pateikiant ataskaitas verslas privalo jau pateikti daug informacijos. O mes prašome e, įmonės e, rasti alternatyvas su mažiausiu poveikiu aplinkai. Bet tokios nuostatos nėra ne tik, e, kad nereikšmingos, bet ir jos užims labai daug laiko ir bus tikra našta. Dėl to mes negalėtume sutikti dėl šių klausimų. Dar galiu pateikti ir keletą pavyzdžių darau nuorodą į tuos pakeitimus, kurios, kuriais reikalavima griežtesnių e, taisyklių, nustatyti nuobaudas pažei, ir kad tos nuobaudos būtų įtrauktos į nacionalinius įstatymus. Sakyčiau, kad reikėtų subalansuoto požiūro ir daugiau diskusijos įsiaiškinti, kaip e, per paskutinius dešimtmečius e, tos nuobaudos ar atnešė apčiopiamos naudos. Taigi mes privalome ieškoti alternatyvų, užtikrinti lankstumą ir taip pat e, atsižvelgta ir į verslo interesus. Taigi mes esame pasiruošę diskutuoti dėl šių klausimų per atimiausius mėnesius. Dėkoju pana Velent, ponas Bosinaro. Dėkoju pirmininkė, girmaus kolego, kolegos. Norėčiau pasakyti, kad man tikrai labai primtinas kolegos pasiūlymas, nes tokiu būdu įrodoma, kaip peticijų komitetui svarbu žmonių nuomonė. Tiek daug peticijų buvo nagrinėjama per ilgą laikotarpį ir jos tik įrodo, jog visose valstybėse narėse yra um, ryšys tarp visuomenės ir tarp politikų. Ir tai buvo ne tik dabar, bet ir anksčiau, ir tose valstybėse, kurios prisijungė prie ES po 2004 metų. Taigi direktyva privalo būti pakeista ir pakeitimai turėtų padėti išspręsti tas problemas, su kuriomis susiduria piliečiai ir bendruomenės. Problemas privalome spręsti nedelsint. Svarbu išspręsti neutral aplinkosaugos poveikio vertinimo e, neutralumo klausimą. Ponas Antis šį klausimą ir sprendžia ir dėl to aš už tai įsveikinu. Antra, labai svarbu nepamiršti, kad kol veiks Arguso ir Arspo konvencijos, aš galiu paminėti savo patirtį tiek Rumunijoje, tiek Vengrijoje, kur vyk, buvo vykdomi m, mm, verslo projektai ir Rumunija atsisakė Vengrijai pateikti reikiamą informaciją ir susidarė problema. Taigi direktyvą tokius atvejus mes turėtume nagrinėti ir užtikrinti, kad tai nepasikartot. Antra, privalome nustatyti sąlygas, kaip vykdyti ir įgyvendinti aplikos poveikio vertinimo e, ataskaitas. Atrodo, kad visoje Europoje dabar ta praktika yra žalinga. Tuo tarpu, kai reikia mums įvertinti tą žalą aplinkai, tai tokiu atveju tai privalo būti neišvengiamas žingsnis. Ta privaloma padaryti. O aš ketinu kalbėti viename e, forume, kuriame dalyvaus 27 valstybės narės ir Kroatija. Ten diskutuojama apie naujo reglamento projektą. Tai yra Europos geologinius, geologijos centras. Ir yra akivaizdu, kad tose projektai, kurie susijęs su energetikos sektoriu, su kasybos sektoriu ir taip pat su kitų žaliavų sektoriais, tai čia labai svarbu, kad būtų ir geologinė prasme vertinama aplinkosauginė situacija. Yra visa mokslininkų e, bendruomenę ir į jos nuomonę, į kurią privalu atsižvelgti. Ir mes kaip parlamentas privalome savo žodį sakyti aiškiai ir nuomonę išdėstyti aiškiai. Zanoka. Atsiprašau, aš turėčiau kalbėti dabar. Mr. Countis. Countis. Ar norėtume žodžio apibendrinimui? Dėkuoju, pirmininkė. Neturėčiau daug ko pridurti, kadangi aš viską išsakiau savo pasisakymo metu. Dėkuoju kolegoms už pasisakymus, už komentarus. Apibendrinant galėčiau pasakyti štai ką. Pirmas dalykas. Nepamirškime, kad čia kalbame apie esminį poveikio aplinkai vertinimą. Ir tai yra labai gera priemonė apsaugoti mūsų gamtą. Labai svarbu, kad gamta būtų išsaugota ir kad būtų pasiekti užsibrėžti tikslai. Be to, norėčiau pasakyti, kad aplinkos apsaugos komitetas ir mūsų komiteto nuomonės turėtų būti įgyvenamos kuo veiksmingiau. Ir trečia, mes ir komisija konstatavo, kad yra įgyvenimas ir tie pakankamai daug problemų. Ir tai rodo, kad tai, kad dėl direktyvos taikymo buvo pateikta pakankamai daug problemų peticijų pastaraisiais metais. Ir tai reiškia, kad dabar keisti direktyvą sunkiu metu, kai tęsiasi krizė ir kai yra siekiame kuo daugiau augimo ir žimtumo, dabar labai svarbu atsižvelgti į krizės poveikius. Ir gali būti, kad kartais aplinkosauginiai reikalavimai yra nustumiami į šalį. Tačiau negali tai būti, kad ekonominiai argumentai nusveria aplinkosauginius. Norėčiau padėkoti komisijos atstovui už jo užsakytas mintis pasisakymų metu. Aš esu įsitikinęs po diskusijų su aplinkosaugos komitetu, komitetu, kad peržiūrint direktyvą reikia ne tik tai e, pasitenkinti komisijos pasiūlymais, mes turime pasitelkti visą savo išmintį ir pateikti plačiau siekiančius pasiūlymus. Pavyzdžiui, energetikos srityje taip pat reikia stiprinti teisėkūros aktus. Mūsų komitetas ypač turi daug ką nuveikti šioje srityje, turėdamas omenyje mūsų ištikusią ekonominę krizę. Komisija nepasiūlė derinti šios srities su energetikos uh, sritimi. Manyčiau, kad mes neturėtume apsiriboti vien tik tai savo ratu. Be to, dėl ypatingos skubos priemonių. Jeigu pažvelgtumėtume į pasiūlytus pakeitimus, jeigu pažiūrėtumėtume į išimtis, tai kiltų pakankamai daug abejonių, ar tokios išimtis turėtų būti taikomos. Manyčiau, kad reikėtų grįžti prie šių klausimų vėliau ir spręsti juos kuo palankiau. Dabar pažvelgęs į išvadas, turiu pasakyti štai ką, galvodamas apie nuobaudas. Turėčiau pasakyti, kad kartais nuobodos buvo taikomos visai valstybei. Aš nežinau, ar reikėtų to baimintis. Iš tikrųjų, nereikėtų susilaikyti nuo nuobaudų ir sankcijų, jeigu kokios nors valstybės netinkamai elgesi. jeigu yra e, būtina laikytis tam tikrų konkrečių nuostatų, savaime suprantama, kad už jų pažeidimą turi būti taikomos sankcijos. Dėl nacionalinių teisės aktų aš e, nenorėčiau prašyti jūsų dėmesio per daug ilgai, tiesiog norėčiau pasakyti, kad yra konkrečios nuostatos, kurios yra taikomos e, tam tikroms teritorijoms, e, sakykime, tam tikros geografinėms vietovėms, pavyzdžiui, jūrų erdvė blogėja kasmet ir todėl reikia imtis priemonių, kad būtų taikomas kuo griežtesnis aplinkos išsaugojimo priemonės. Taigi sankcijos yra visiškai naudinga priemonė. Aspetto che elaborerà il collega Countis verrà esaminato nella seduta del 24. 24. Collega Countis, labai jums. Jūsų klausimas bus svarstomas balandžio mėnesį, o iki gegužės mėnesio iki gegužės mėnesio pabaigos galėsite pateikti pakeitimus, o balsavimas vyks birželio mėnesį. Tiek šiuo klausimu, periname prie kito darbo tvarkės punkto. Šiandien iš ryto mes pakeitėm darbo tvarkės eiliškumą, todėl dabar galime tiesiai perėti prie 14 klausimo. Kalbėsime apie tris peticijas, kurias pateikė įvairios institucijos. Šios peticijos susijusios su oro uosto statyba Notre Dame de Lond oro uostas. Yra trys peticijos pateiktos įvairių institucijų, organizacijų vardu. Atvykę yra keturi peticijų teikėjai, jų autoriai, jie pristatys savo peticiją temas, tačiau norėčiau jų paprašyti kalbėti kuo trumpiau, kad mes galėtume daugiau padiskutuoti po jūsų pasisakymų. Kiekvienam skiriamos penkios minutės. Fransuo Veršy kalbės pirmasis. Prašau. Mesdames, messieurs les députés. Gerbiami parlamento nariai, gerbiama pirmininkė, šiandieną mes atvykome į jūsų posėdį 40 tūkstančių piliečių vardu, e, kuriuos atsvoja labai daug žemės ūkio atstovų. Ir mes pateikėme šį klausimą todėl, kad mes norime užginčyti naujo oro uosto prie Nanto statybą ir vietos pasirinkimą. Notre Dame de Lond vieta buvo pasirinkta prieš penkis metus ir tai yra 98 procentais šlapžemė. Ir taip pat mm, karvių ganyklos, kurios būtų praktiškai prarastos mm, dėl 150 hektarų oruosto statybos. Aš esu mm, žemdirbys ir Mes prieštaraujame, kad šioje šlapžėme būtų statomas oro uostoje. Mes šioje vietovėje e, ganome karves ir nuolatos kasmet prarandame ir per greit prarandame mm, ganyklų mm, hektarus mūsų e, teritorijoje. Beveik nuo to nukenčia maždaug po 500 darbo vietų per šešis mėnesius e, vyksta žemdirbių, e, vyksta žemdirbiams spaudimams, spaudimas, kad mes įsikraustytume iš šitos teritorijos. Mes tuo tarpu norime likti šioje vietoje, auginti galvijus ir užkirsti kelią dirbamos žemės panaikinimui, nes tai kuria darbo vietas. Palikite ūkininkams savo žemę ir jų namus. Mums šitas projektas prieštarauja ES teisės aktams. Pirmiausia, direktyvai dėl vandens, taip pat dėl šlapžemio apsaugos, o taip pat ir dėl bū, um, retų rūšių apsaugos direktyva. Nuo 2003 metų vyksta viešosios diskusijos šiuo klausimu. Prancūzijos vyriausybė nusprendė pasirinkti šitą vietovę todėl, kad nuo 74 metų šita vieta buvo negyvenama. Tuo tarpu nebuvo pasiūlyta jokios alternatyvos ir norint e, būtent imtis šio projekto, regis, kad bus e, pažeista vandens apsaugos direktyva. Keliame klausimą ir dėl e, finansų, nes e, pateikiami tiesioginio finansavimo mechanizmai. Niderlandų nepriklausomų ekspertų grupė išnagrinėjusi situaciją aiškiai rodo, jog yra ryškių klaidų šiame projekte. Šitas oro uostas beje ir jo projektas gerokai pakito nuo pradinio projekto ir numatyta priimti e, maždaug puspenkto milijono, e, aptarnauti puspenkto milijono e, keleivių ir Negana to, oro uostas bus žalingas aplinkai. Tai bus tarptautinis oro uostas. Dabartinis tarptautinis oro uostas Nantė gali būti e, padidintas ir perdarytas. Jį gali būti e, nutiesti tramvajaus ir traukinių linijos. Pastaruoju metu gyventojų daugėjimo klausimas nekelia jokių problemų ir dėl to Nanto ruosto išplėtimas būtų geresnis sprendimas. Situacija labai e, skubi, reikia imti skubių sprendimų, nes jau artimiausiamis dienomis žadama tiesti kelius į um, šią teritoriją ir darbus netgi prižiūrės kariuomenės atstovai. Taigi, priimti mūsų peticiją tai reiškia pripažinti, kad jūs pripažįstate valstybių narių teisę ginti gam, gamtą, saugoti savo pasirinktas teritorijas, savo regionuose, apsaugoti aplinkosauginius ir bioįvairovės aspektus. Taigi, dabartinis NATO oro uostas galėtų būti išplėtotas. Ir jūs e, galite sustabdyti šito projekto žalą. Ir e, žalą ne tik Prancūzijai, bet ir visai e, Europai. Ačiū. Dėkoju. Ponas Alan Muster. Germo pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponai ir ponios, peticijų teikėjai. Dėkoju, kad 2012 e, gruodžio 12 dieną pateikta peticija buvo priimta. Mes pasisakome už šio oro uosto statybą Notre Dame de Londres. E, Prancūzijos vakarinė dalis atrodo, kad skaidrės čianai šiek tiek neįsijungia. Dovanokite. Kad jūs suprastumėte, būtų gerai, kad tos skaidrės matytųsi.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 Merci, euh, merci, madame la présidente. Dėkoju pirmininkė. Prašau mm, atversti trečiai puslapį. Taigi, Prancūzijos vakarai yra periferinis e, regionas, kuriame gyvena 8 milijonai gyventojų. Ir štai matote skaidrėje jo vietą ir jisai nėra susijęs su traukinių tinklu, tiek su Paryžiumi, tiek su Europos tinklais. Taigi būtina užtikrinti tą mobilumą ir dėl to Nanto oro uoste beveik 30 kartų padidėjo per 20 metį keleivių skaičius. Ir buvo paskelbta viešo, viešosios naudos dėl informaciją, kurią paskelbė vyriausybė. Taigi, 42 tūkstančiai gyventojų e, priklauso nuo šio oro uosto. Lėktuvai neskrenda e, žemai šitų gamtinių teritorijų, kurios yra saugomos. Dėl to e, Naujasis oro uostas yra puikiausias projektas. Kai vyko diskusijos, buvo nagrinėtos dar aštuonios vietos. Taigi šito oro uosto perkelimas priešingai mm, žemdirbių nuomoniai atspindi tik tai dalį žemdirbių nuomonės, nes 68 e, procentai ten dirbusių ūkininkų savo valia pardavė žemę ir persikėlė į kitas vietas. Tik 10 procentų iš 160 hektarų bus užstatyta šioje vietoje. Taigi, ta teritorija apima 1650 hektarų vietinės vandens apsaugos komisijos, nacionalinės priežiūros komisijos nuomonė buvo e, palanki šitam projektui. Buvo e, sukurtas e, net ir nacionalinis komitetas šiam projektui prižiūrėti. Buvo konsultuotasi su daugeliu suinteresuotų subjektų ir 41 milijardas eurų eurų jau skirta šiam projektui. Taigi mums šis projektas yra e, aplinkosauginių aspektų pavyzdinis. E, laikomasi visų teisės aktų, visų teismų sprendimų, kurie beje e, atmetė prieštaraujančių asociacijų pateiktus skundus. Oro uosto statybos yra įtrauktos į 90-ųjų metų įstatymą dėl teritorijų plėtros. 2003 metais vyko vieša diskusija ir e, oponentai turėjo didžiąją dalį eterio šiuose diskusijose. Buvo patvirtintas įstatymas, kuris e, nustato, jog oro uosto statybos, naujo oro uosto statybos bus e, pateisinamos tokiu atveju, jeigu tik perkeliamas senojo oro uosto e, visa infrastruktūra į naują. Taip ir buvo šiuo atveju. Projektas yra esminis, nes bus sukurta 3000 darbo vietų, o tai sudarys puspenkto milijono darbo valandų, bus dvi Airbuso uh, dirbtuvės ir dar visa eilė infrastruktūrinių uh, objektų. Uh, Norėčiau pakalbėti apie ilgalaikę perspektyvą. Šitas projektas per penkis artimiausius metus e, pritrauks daug naujų darbo vietų. Ir labai svarbu, kad tokios valstybės kaip Švedija, Austrija e, irgi pasisako už šį projektą. Ar mes privalome tikėti oponentų argumentais? Mes manome, kad neturėtume jais tikėti. Mes norime vykdyti projektą, kuris laikosi aplinkos saugos reikalavimų, kuris yra racionalus ir tai patvirtina projekto visos charakteristikos. Aukštų e, aplinkos saugos reikalavimų e, besilaikantis oro uostas yra e, tikrai reikalingas. 2013 metai yra Europos piliečių metai artėjant parlamento rinkimams ir ES kūrėjai norėjo, kad Europa būtų vystytusi ir gerbtų aplinką. Prancūzija kartu ir su likusia Europos dalimi pasisako už tai, kad šito Nanto ruosto perkelimas į šią vietovę yra prioritetinis ir svarbus. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū, toliau žodis Bruno Genti, jis jau paskutinis kalbėtojas. gerimo pirmininkė, ponios ir ponai, dėkoju, kad mūsų priimate čia posėdė, aš esu Bruno Žontyj, su Prancūzijos aplinkosaugos asociacijų pirmininkas ir noriu paremti šitą pateiktą peticiją, mes ją patys pateikėme kartu su kitomis penkiomis asociacijomis, kurios yra Prancūzijos aplinkosaugos asociacijų nariai. Taigi, atstovauju 200 tūkstančius e, e, žaliųjų kovotojų, o taip pat ir e, gyven, šios teritorijos gyventojų. Taigi teigiama, kad šitas projektas pasiteisins, kuris bus statomas ant pus antro tūkstančio hektarų teritorijos ir nevaisai bus labai kokybiškas bet jisai bus e, statomas ant e, dviejų upių e, slėnio ir ant šlapžemio. Prancūzijos vyriausybė beje pati nusistatė politinį tikslą išsaugoti tokias teritorijas, tačiau šitas projektas tam prieštarauja. Taigi mes patikime peticiją ir pabrėžiame teisinės problemas. Ponas Ekoršaras yra teisininkas ir jisai pakalbės apie tuos problematinius teisinius dalykus ir netikti ES direktyvams. Norėčiau tik tai pasakyti, kad mes privalome priimti sprendimą skubiai ir mums laiko jau nebeliko. Mes esame Europos piliečiai ir jūs esate mūsų atstovai. Ateikite, atvykite į šią vietovę, pažiūrėkite, koks tai projektas ir patys pamatysite. Taigi mes e, identifikavome šešias problematinės e, ES teisės pažeidimo vietas. Du klausimai yra dėl direktyvų ir dėl programų nes manome, kad e, tas oro uosto projektas yra 2001 metų aplinkosaugos programos dalis. Mes taip pat pastebėjome, kad visuomonės dalyvavimo taisyklės buvo pažeistos 2001 metais, 2006 metais dėl nusavybės ir 2012 metais, kai vyko diskusijos dėl tos uh, šlapžemės ir ekosistemos diskusijos. Taigi, mums nepavyko gauti alternatyvių projektų pasiūlymų, taip pat negavome aplinkosaugos nepriklausomos um, kompetitingos institucijos nuomonės dėl šio projekto. Negana to, dėl uh, saugomų rūšių direktyvos pažeidimų. Nepasisakė visuomenės atstovai. Buvo pažįsta ir buveinių direktyva. Mes pastebėjome, kad e, šiuo požiūriu, tai yra bio įvairovės požiūriu, nebuvo įrodyta, jog nebuvo geresnių išeičių, sprendimų. Ir dabartinis projektas negali būti suprantamas kaip ilgalaikis ir pasiteisinantis ir leidžiantis užtikrinanti e, saugomų rūšių apsaugą. Taigi šita šlapžemė, sakoma, yra lygumoje, tuo tarpu Yra ir kalnuota vietovė, kai yra kalvos. Projektas e, prieštarauja ir Bretanija vykdomiems aplinkosaugos projektams, o tai taip pat prieštarauja ir vandens apsaugos direktyvai. Tos kompensacinės numatytos priemonės dėja yra tik tai eksperimentinės jos nėra ilgalaikės ir negana to jų nepakanka. Pateiksime keletas, keletą fotografijų iš tos vietovės. Štai jos. Čia yra praktiškai pelkės. Paprastas kaimo keliukas ir auginami galvijai. Taigi, mūsų išvada, jog pažymos bemaž septynios ES direktyvos, o darbų pradžia numatyta visiškai neužilgo, o nuomonė dėl šių direktyvų pažymo nebuvo pateikta mums. Dėkoju. Thank you. Dėkoju. Komisijos vardu kalbės Marie Claude Blin. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, au titre. Dėkuoju, pirmininkė. Na, kaip komisijos atstovė, aš norėčiau pabrėžti štai ką. Šis klausimas tikrai susijęs su anksčiau minėta problematika, tai yra aplinkosaugos vertinimo direktyvos peržiūrėjimu. Mes išklausome peticijos teikėjus, dėkojame už jų išsakytą nuomonę. Jie grindžia savo nuomonę aplinkosaugos teisės nuostatomis, o taip pat valstybės pagalbos teisės nuostatomis. Ir mums šiandieną dalyvaujant posėdėje yra galimybė papildyti informaciją. E, ta informacija, kurią gauname iš jūsų. Ir čia dar aš norėčiau, norėčiau taip pat e, pristatyti, kaip klausimas nagrinėjimas e, pačioje komisijoje. Taigi nagrinėti mes pradėjome klausimą po to, kai e, į parlamentą atkeliavo tos peticijos. Šių metų sausio mėnesį mes pateikėme Prancūzijai tam tikrą užklausimą dėl ES e, projektų, kurių vykdymo metu yra keičiamasi informacija tarp valstybės narės ir kitų valstybių narių. Ir kai mes įtariame, kad gali būti pažįsta ES teisė. Taigi buvo užduota visai lė klausimų ir tie klausimai turi būti atsakyti. Kol kas terminas skirtas Prancūzijai atsakyti į tuos klausimus dar nepasibaigė. Mes identifikavome tuos e, klausimus, tas, e, tuos dalykus, kuriuos privalome išanalizuoti ir jūsų pateiktą informaciją, papildo mūsų surinktą ir turimą informaciją. Tai labai panašu į poveikio vertinimo, poveikio vertinimą, projekto e, analizę, o taip pat buveinių apsaugos direktyvą ir e, laukinių paukščių direktyvą, nes šioje vietovėje tikrai yra tokių su šia vietovė susijusių klausimų. Kol kas savo nuomonės pateikti mes negalime, nes e, tos gynybos e, teisės irgi privalo pradėti veikti ir kol kas mes e, negalime jomis pilnai pasinaudoti, nes mums trūksta tos informacijos, kurią privalo pateikti Prancūzija, sakydama į komisijos klausimus. Ir taip beje visose procedūrose vyksta, nes informacija privalau keistis. Norėčiau dar ir pasakyti, kad aplinkosaugos generalinis direktoratas, kuris e, koordinuoja e, šį projektą, norėjo, kad prie jų darbo prisijungtų ir konkurencijos generalinio direktorato atstovai, nes, e, kaip jau minėjau kalbos pradžioje, čia yra ir valstybės pagalbos e, klausimų susijusių su projektu. Taigi dėkuoju pirmininkė uždėmesi. Toliau kolega Bolan. Dėkuoju pirmininkė. Visų pirmiausia, norėčiau šiame komitete būti suprastas tikrai aiškiai. Ir šios diskusijos parlamente vyksta per anksti. Ir mes laukime atsakymų į du pagrindinius klausimus. Tai yra atsakymų į, iš Prancūzijos dėl EU e pilot, taip vadinamo projekto, ir taip pat E, dėl kito dialogo. Šį rytą man buvo pranešta, ir paprašyta atidėti šito klausimo nagrinėjimą. Ir sakyčiau, kad peticijos teikėjai per anksti atkeliavo į parlamentą Galbūt buvo įmanoma prieš dešimt dienų e, juos perspėti ir atidėti tiesiog šitą diskusiją. Aš tikrai jos nevengiu, aš net pagydaučiau, kad jinai vyktų. Bet dėja, kol kas jinai per ankstyva. Ir šiame komitete dėl aplinkosaugos klausimų paprastai mes tokiu atveju būtume galėję surenkti išsamesnę diskusiją, būtume gavę ir komisijos informaciją, ir tai padėtų ir mūsų pokalbiui, nes bet kokiu atveju komisija kaip vykdomo institucija pateiktų savo e, įsame poziciją. Dėl tos priežasties galiu pasakyti, kad tos visos šiandieninės diskusijos taip ir tikriausiai liks atviros ir tikriausiai bus atidėta diskusija vėlesniam laikotarpiu. O čia kiek e, peticijos teikiai išleido pinigų traukinių bilietams. E, užmokėti. Taigi, kaip ten bebūtų, jeigu jau ta diskusija jau ir vyksta, norėčiau keletą dalykų pastebėti. Pirmiausia, mes neturėtume painioti diskusijos, kuri vyksta Prancūzijoje ir diskusijos, kuri vyksta parlamente. Mes čia nagrinėjame, ar yra laikomasi es teisės aktų, bet mes negalime nagrinėti tų diskusijų, kurios vyksta šalyje. Aš aišku, kaip prancūzas, kaip prancūzijos išrinktas Europos parlamento narys, jautri vertinu tam tikrus klausimus. Tai yra, sakykime, oro transporto srautus, tiek ekonominius klausimus. Tačiau mums, kaip komitetui, šie klausimai nėra tokie reikšmingai. Mes patvirtinome peticiją kaip priimtiną. Tai reiškia, mes ją priname, nesvarbu kokia jinai būtų. Ir jinai patenka į ES e, kompetencijos sritį, mes privalome ją išnagrinėti ir pateikti atsakymą. Nesvarbu, kas tą peticiją būtų pateikęs. Taigi, koks šiandieną mūsų klausimas? Mes privalome nagrinėti tik tai ES kompetencijos sritį. O tai pirmiausia susiję su aplinkosauga, su aplinka. Ir šioje vietoje mes turėtume nagrinėti aplinkos klausimus, lėktuvų skridimo virš Natūra 2000 teritorijų aukštų aplinkosaugos standartų laikymasi arba jų nesilaikymą naujajame oro uoste. Toliau, e, koks galėtų būti energijos suvartojimas tenkantis vienam e, keleiviui, kokie būtų transporto srautai šioje teritorijoje ir panašiai. Taigi, mes šiame komitete turėtume prieiti pačios objektyviausios išvados. Todėl privalėtume palūkėti komisijos nuomonės. Mums labai svarbu, kokios bus komisijos išvados, o kol kas negalime jos turėti ir gauti bent jau tol, kol nėra informacijos iš Prancūzijos dėl EU pilot projekto. O atsakymų gauti buvo pateikta 15 dienų, taigi atrodo, kad atsakymas turėtų komisija pasiekti rytoj. Jeigu mes būtume atidėję šio klausimo nagrinėjimo, būtų buvo geriau. Aš tikrai nenoriu įžeidinėti nei kiek, kiekvieno iš jūsų, nei peticijos teikėjų, bet uh, Nepamirškime, kad peticijos teikėjai tikrai daug iš mūsų tikisi, o kol kas mes galutinės išvados jiems pateikti negalime. Žinome, diskusijos šalyje tęsis ir palikime tas diskusijas rutuliotis. Aišku, kad tos peticijos kol kas liks atviros O diskusijas dėl šio klausimo galim pratesti po to, kai gausime komisijos nuomonę. Ir aš norėčiau paprašyti, kad būtų suorganizuota peticijų komiteto misija, kuri keliautų į vietą ir išsiaiškintų viską. Nenorėčiau, kad nacionalinės diskusijos persikeltų čia į šitą komitetą peticijos teikėjams galiu pasakyti, kad yra nacionalinės delegacijos nesuprantančios, kaip tos misijos nariai, kurie yra tos pačios valstybės piliečiai, keliauja į savo valstybę. Jie iš tiesų neturėtų turėti teisės pareikšti savo nuomonę peticijų komitete. Kodėl taip yra? O todėl, kad būtų išvengta tokių e, diskusijų dubliavimuose. Tai yra, kad e, nacionalinės diskusijos nepe, nevirstų europinėmis, nes Europos parlamente mes nagrinėjame ES klausimus. Taigi, tyrimas privalo būti objektivus, Ir aš prašau ir toliau, kad peticija būtų palikta atvira, o misija į Prancūziją būtų surinkta kaip įmanoma greičiau. Ačiū pirmininkė. Toliau, ponia Belė. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti peticijų teikėjams, taip pat Europos komisijai, kuri irgi pateiks savo nuomonę, tik kitas įk e, svarbu pabrėžti, kad komisija darbą atlieka tinkamai. Gaila, kad Prancūzijos vyriausybės atstovų nėra šiame komitete, nes e, negalėjau pateikti tikrai daug atsakymų. Taip pat noriu padėkoti pirmininkė už tai, kad jūs e, atsiliepite į mūsų prašinimą skubiai nagrinėti šį klausimą, nes tikrai šiame regione yra nemažai įtampos O taip pat e, kolega dar paprašė atidėti šitą klausimą. Atkreipčiau dėmesį į tris dalykus ir pateikti vieną siūlymą. Žinoma, dėl kai ko sutarsime, dėl kai ko nesutarsime su kolega Bulon, dėl ko nesusitarėme. Ar svarbu ją nagrinėti skubiai šiandien ir nelaukti Europos komisijos EU pilot procedūros pabaigos ar Prancūzijos e, procesų? komisija buvo pakviesta į šį posėdį todėl, kad būtų suprasta, jog projektas turi europinę dimenciją. Iš tiesų, niekuomet nėra vėlu arba anksti identifikuoti ES teisės pažeidimą. Taigi mes savo veiksmais siekiame viena vertus užkirsti kelią ES teisės pažeidimams, o antra vertus išvengti tų brangių tiek ginčių, e, tiek žalos ES piliečiams. Taigi, šitas projektas yra šiek tiek panašus į e, kitą vienos oro uosto projektą, dėl kurio Europos parlamentas balsavo ir priemė rezoliuciją plenarinėje sesijoje praeitą savaitę. Todėl šiandieną mes, kaip ES piliečiai, kurie dirbame peticijų komitete, galime prisimti atsakomybę ir pasakyti savo nuomonę. Dabar ekonominiai ir teisiniai aspektai. Ekonominiai klausimai. Jau čia galime pastebėti e, aplinkosaugos skaidrumo taisyklių nesilaikymą. Atkreipčiau dėmesį dar į kitus argumentus, kurie pagristi šiandieną dėja miglotais vertinimais. Yra ir finansai, finansiniai dalykai, naudos dalykai. Kokia nauda, pavyzdžiui, tiems regione gyvenantiems ūkininkams, kiek reikės lėšų norint išsaugoti, išsaugoti gamtinius išteklius šiame regione. būtų vykdant šį projektą e, numeruota 1650 hektarų. Tai reiškia, kad saugomos e, rūšys turėtų arba persikelti, arba jos būtų sunaikintos iš šios teritorijos. 2013 metais naudos arba išlaidų balansas tapo neigiamas. Tuo tarpu 70-ame dešimtmetyje buvo kalbama tik tai apie oruosto perkelimą, o šiandieną jau šnekama apie naujo oruosto statybą, kuris e, neatitinka mūsų tikslų kovoti su e, klimato kaita, su bioįvairovės bio apsauga ir e, CO2 teršalų maž, mažinimu. Dvi peticijos buvo įvertintos pačių geriausių aplinkosaugos ir teisės ekspertų. Ir panašu, kad Prancūzija tokiu būdu nesilaikytų ES aplinkosaugos įsipareigojimų jūs kaip komitetas galite pateikti savo nuomonę, jog yra pažydžiamas teisė, aplinkosaugos teisė, tai yra vandens apsaugos arba buveinių direktyva. Ir nėra reikalo laukti komisijos e, nuomonės, kuri bus grindžiama Prancūzijos pateikta informacija. Kol kas aišku, kad yra tikrai rimtų abejonių Vyriausybė nori spartinti darbus ir juos pradėti kaip įmanoma greičiau ir netgi pasitelkia kariuomenės pagalbą e, apsaugoti šio projekto darbų vykdymą. Taigi mūsų atsakomybė, kaip parlamentarų atsakomybė, pasakyti prancūzijos piliečiams, o taip pat ir vyriausybei aiškiai žinia. Mes ne esam, nesame atsiriboję nuo piliečių ir nepasisakome už tokį projektą, kuris prieštarauja šio parlamento ginamoms vertybėms aplinkosaugos srityje. Taigi šiandieną siūlo ne tik tai palikti šią peticiją atvirą, siūlo, bet taip pat ir įvertinti, kokia yra tikra situacija. Kaip ir ponas Bulon, prašyčiau, kad per trumpiausią laiką būtų nusiusta misija į šią teritoriją, kad būtų susikt susitikta su Nanto uosto pilotais, personalu, taip pat susitikti su e, žemdirbiais, nuvykti į tą teritoriją, kurioje žadama statyti oro uostą, o taip pat nusiųsti e, reikalavimą Prancūzijos vyriausybei sustabdyti projekto vykdymą tol, kol nebus patikta galutinė nuomonė. Taigi, būtina e, šiek tiek nuraminti aistras. Ir šį, šį projektą galima sustabdyti be jokių teisinių priemonių, o mūsų komitetas gali tik prie to prisidėti. Ponas Žerau. Merci, Madame la Présidente. Euh, la plupart des arguments. Dėkoju, pirmininkė. Buvo išsakyta pakankamai daug argumentų, tačiau norėčiau pasakyti, kad dar nepradėtas šitas projektas įgyvendinti, nepadėtas joks pamato akmuo. O dabar ES gali įsiterpti į šitą ginčą kaip labai svarbi šalis. Ir žinoma, reikėtų pabandyti nukreipti visus tinkamą linkme d'évaluer une quelconque alternative. Kadangi diskusijos jau vyksta nuo 74 metų, taigi buvo pradėtas praja, projektas kaip vienintelis ir nebuvo pasirinkta jokia kita alternatyva. Ir kai buvo gautas politinis pritarimas, nebeliko laiko viešosioms diskusijoms, konsultacijoms ir tada buvo pateikinėjami tik tai palankus argumentai, visiškai neatsižvelgiant į visuomenės nuomonę. Todėl labai svarbu priminti valstybei, kad ji negali imtis tokių ją pačią greunančių projektų, kadangi visa valstybė turi remtis ES teisės aktais, kadangi būtent juose atsispindi ES bendrieji interesai ir be kita ko ir ES priečių lūkesčių aplinkosaugės rytyje. Ačiū. One intervention between... Tanokom. Dėkui dėkuoju kolegoms iš Prancūzijos. Aš labai norėčiau padėkoti jiems už labai išsame informaciją. Aš neįsivaizdavau, kad toje išsivystučioje valstybėje, kai Prancūzija dar išliko tokios gražios gamtos teritorijos. Iš tikrųjų, aš akivaizdžiai įsitikinau, kad būtina išsaugoti europinę vertę išsaugoti gamtą. EPP frakcijai ir kitoms frakcijoms tai yra labai svarbus aspektas, ypač žaliųjų atstovams labai rūpia aplinkosaugos apsauga ir žaliasis ekonomikos vystimas kitaip bus padaryta negryžtama žala gamtai, aplinkai. Būtent dėl tos priežasties mes susidomėjome šią situaciją. Aš dar kartą noriu padėkoti pirmininkai, kurį įtraukė šį klausimą į darbo tvarkę, nes galime pasiekti, kad tas procesas būtų, nebūtų negryžtamas. Iš tikrųjų reikėtų suorganizuoti apsilankymą šioje teritorijoje. Neseniai aš lankiausi Galicijoje ir supratau, kad kai kurie sprendimai jau yra negryžtamai patvirtinti, o jeigu mes dar galime ką nors padaryti, jau galima sustabdyti šitą sprendimą, kuris gali e, tiesiog e, pažeisti tų e, pievų būklę, manyčiau, reikėtų žengti šitą žingsnį. Aš pamenu ir kai Daugavoje buvo statoma naftos įmonė ir kai buvo iškilęs pavojus, kad į Daugavą pateks e, kenksmingos E, nuotekos. Taip pat bandėme sustabdyti šituos procesus, tačiau to nepavyko, o dabar reikia tik pasidžiaugti, kad Prancūzija yra pakankamai daug nevyriausybinio organizacijų, kurios pateikė tą motivuotą peticiją. Aš pasisakau už tai, kad ta peticija būtų uh, E, neuždaroma, kad būtų suorganizuota misija į Prancūziją ir kad komisija atliktų išsamų tyrimą ir tik po to mes tada galėtume mes panuoti ją ir Prancūzijos vyriausybės atsakymų. Grazie, prezident. Toliau kolega Baštinaro. Dėkoju, pirmininkė. Na, kaip matyti, tai yra vidu, Prancūzijos toks savotiškas vidinis karas prancūzai prieš prancūzus. Tačiau labai gaila, kad tenka svarstyti mums čia tokius daugiau politinio pobūdžio klausimus. Man pritars ir kiti kolegos. Be jokios abejonės mums reikia tų darbo vietų, reikia, ypač jų reikia krizės metu, o Prancūzija žino, ką reiškia krizė. Ir tokios statybos tikriausiai turėtų įtakos visam regionui, ne tik Notre Dame de Lond vietoviai. Tačiau ir aplinkosauginiai sprendimai turėtų būti priimami pamatuotai. Aš manau, kad reikėtų šią peticiją palikti galioti tam, kad komisija galėtų mums pateikti aiškius ir oficialius atsakymus, kurių kol kas dar negavome. Atitinkamai ir prancūzų institucijos turėtų pasistengti ir atsakyti į dar neatsakytus klausimus. Kai tokie atsakymai jau bus pateikti ir iš komisijos, ir iš vyriausybės pusės, tuomet dar kartą galėsime padiskutuoti su peticijų teikėjais ir surenkti dar vieną posėdį šio klausimu. Jeigu iš tikrųjų reikės, tai galime nuvykti ir tą vietovę. Bet tik tai tuo atveju, jeigu bus priimtos tokios išvados, kurios įrodys, kad mūsų vizitas į tą vietovę yra prasmingas. Taigi, aš labai atsiprašau dėl savo prancūzų kalbos, sako kalbėtojas, tačiau uh, dar kartą pasakysiu, kad aš apgailėstauju dėl to, kad mes čia įsivėlėm į politinę diskusiją. Tokį dalyką reikia nagrinėti sąžiningai ir pragmatiškai, remiantis teisės aktais ir pasitikėti komisiją. Ačiū. Thank you, Kadek. Ponas Kadek. D'abord, moi aussi, je voudrais remercier euh, Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti peticijų autoriams už puikią peticijų kokybę, taip pat norėčiau padėkoti komisijai. Priešingai negu kolegė Sandrin Belie, aš norėčiau pasakyti, kad apgailestauju, jog netvyko Prancūzijos atstovai, vyriausybės atstovai. Čia mes kalbame apie politinius niuansus ir kalbame apie jūsų politinės šeimos atstovus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad aš esu Prancūzijos atstovas ir Britanijos atstovas kartu ir labai dažnau, dažnai naudojusi Nanto oro uosto paslaugomis, turiu tą pripažinti. O dabar šitas uostas jau pasiekė savo pajėgumų, išsėmė savo pajėgumų ribas ir dabar labai svarbu plėsti šitą oro uostą. Ir kad diskusijos vyksta, tai yra demokratijos ap, apraiška. Be to, Bretonijos uh, uh, parlamento dauguma atstovų pasisakė už šito uosto, oro uosto plėtrą ir aš manau, kad reikia plėsti oro uostą ir todėl mano kolegos pristatymė buvo aiškiai įsakyti svarus argumentai, kodėl tai būtina. Dabar baigdamas norėčiau pasakyti štai ką. Nebekalbėsiu apie ekonominius aspektus, bet grįšiu prie man svarbesnės temos, tai yra prie aplinkos ir jos išsaugojimo. Tai svarbu visoms e, e, politinėms jėgoms ir kairėje, ir dešinėje, ir centrui. Labai svarbu išsaugoti e, aplinką ir žinoma, čia yra kalbama dabar apie tų šlapžemių išsaugojimą. Tačiau aš nesu ekspertas, tačiau esu Sambrio vandens išsaugimo komiteto narys ir mes dirbame šiame komitete ir mes bandome išsaugoti tas šlapžemės. Taigi yra atitinkamas komitetas, kuris užsima tuo klausimu. Ten, tame komitete dirba atsakingi asmenys, tai yra piliečių atstovai, nevyriausybinio organizacijų atstovai ir šitos, šitas e, komitetas pritarė šiam projektui. Ir bent jau aš vadovaujasi nuomonė, kad šiame komitete dirba atsakingi asmenys, ekspertai. Žinoma, buvo pateikta kaltinimu, kad šitos teritorijos bus e, sužalotos, joms pakengta ir buvo kalbėta apie vandens pagrindų direktyvos nuostatų nesilaikymą. Taigi dar kartą norėčiau patvirtinti, kad iš tikrųjų čia į šitą salę persikėlė Prancūzijos vidaus politiniai ginčiai. Ir aš tikiuosi, kad vis dėlto racionalus protas galų gale nugalės. Aš pritariu kolegai Brunu, jo pasiūlymui, kad reikėtų palaukti pirmiausia komisijos atsakymų, vyriausybės atsakymų ir tada būtų galima uh, kaip aš sakiau, kad reikėtų diskutuoti vėliau ir, ir išsiaiškinti šitos problemos tikrąją esmę. Taigi tik noriu pasakyti dėkoju. Ačiū, buvai. Dėkoju dabar, Žuzė, buvai. Na kągi, labai dėkoju, kad uh, E, Žemės ūkio komiteto narius primetėte į šią diskusijos. Aš tikrai neperkelsiu nacionalinės diskusijos į šį parlamentą. Suprantu, kad ponas Kodek nori, kad prie jo namų orvostas būtų bent 50 km arčiau prie. Tikrai čia yra neblogas pokštas E, dovanok, esu keliais metais už tave vyresnis ir turiu nemažai patirties. Kiekvienas turi savo nuomonę. Ir mano patirtis tokia. Šiandieną ir iš tiesų yra aiški problema. Vyriausybė nesugeba priimti sprendimų e, viešojo, viešajame sektoriuje. Žinome, kad jai tai sunku. Ir kai reikia ginti valstybės reikalus, tai tuomet išeina taip, kad sprendimai nepalankus piliečiams. Žinoma, nacionalinių įstatymų atitiktis ES teisiai svarbu, bet aš 78 e, metais ten, kur gyvenau, e, turėjau tokią patirtį, kad 103 E, ūkininkų iš maždaug 13 tūkstančių hektaro buvo išvaryti, o po 10 metų ar po 20-30 metų e, dabartinės vyriausybės e, atstovai pripažįsta, kad anas projektas buvo klaida ir kad jo negalima buvo vykdyti. Taigi šiandieną tas išaiškėja. Sunku priimti tokius sprendimus o aplinkosaugos ryties klausimai yra esminiai. Tai aiškiai rodo, kad peticijų komiteto pro, pradėtas procesas e, suvienyti komisiją, peticijos teikėjus, parlamentą privalo padėti mums rasti išeitį. Aš nesakau, kokia jinai bus, bet mes aiškiai matome, jog negalime tęsti tokio projekto tol, kol dar nesibaigė dis, diskusija prašau ramybės. Europos interesai yra svarbesni už nacionalinius, vietinius ir regioninius interesus, o e, prancūzijos piliečiai turi teisę būti apsaugoti ES teisės. Dėkoju. Ačiū. Jūs paprašėte manęs kalbėti, aš esu pasiruošęs. Na kągi. Aš irgi norėčiau pasveikinti peticijos teikėjus ir tos žmonės, kurie ruošiasi šiam e, posėdžiui. Nelabai suprantu, kodėl tai yra tik tai Prancūzijos vidinis klausimas. Jisai gali būti ir tarptautinis. Juk e, transportas dabar yra tarptautinis ir mes privalome e, atlikti tuos E, sprendimus, kurie yra europinio, ne tik Prancūzijos, tik ne Prancūzijos valstybės vidaus reikalas. Mes renkamės tarp oro uosto ir geležinkelio. Žiūrime, koks yra transporto sektorius, kaip jisai plėtojasi Europos lygmenių ir orientuojamės pagal tai, kurie kryptimi eiti. Taigi dabar šitas dosie nebėra vien tik tai regioninis klausimas. Jisai išeina už regiono ir valstybės ribų. Vietoj gyvenantis piliečiai, jaunuoliai e, yra ne tik prancūzai, bet ir kitų ES valstybių piliečiai. Noriu atkreipti dėmesį į tai, jeigu vyriausybė jau jėga pradeda vykdyti kažkokį projektą, tai e, yra pavyzdžių, jog tokie projektai liūdnai yra pasibaigę. 80-ame e, dešimtmetyje buvo Super Fenikso projektas ir net buvo tiek e, sunkiai sužalotų, nukentėjusių, bet ir e, žuvusiųjų. Taigi manau, kad peticijų komitetas privalo siūsti, kaip manoma, greičiau delegaciją pagal savo kompetencijas ir e, nuvykti į tą teritoriją. Aš manau, kad tai yra būtina turiu iš e, informacijos iš įvairių žemės ūkio profsąjungų ir asociacijų. Ir atrodo, kad Prancūzijos vyriausybė per artimiausias savaitės imsis jėgos, kad įgyventų šį projektą. Dėkoju, pono Vilė. Vieną minutę jums skiriama. Aha, tik mažiau nei vieną minutę, nieko savo. Tai tikrai nėra Prancūzijos diskusija. Mes čia esame Europos parlamente ir yra ES tekstai, kurie gali būti pažeisti. Žozė Bove kalbėjo apie 71 metų e, projektą, o čia yra kur kas ankstesnės direktyvos. Vandens pagrindų direktyva, buveinių direktyva. Mes e, patvirtinome teisės aktus, kurie turi būti kelrodis nacionalinėje teisėje. Tuo tarpu taip nėra. Šiandieną mes privalome užtikrinti, kad es teisė būtų taikoma. Situacija reikalauja skubaus sprendimo. Šiandieną privalome nuspręsti siūsti e, delegaciją į šį regioną. Ženklai rodo, jog Prancūzijos vyriausybė bandys projektą pradėti gyvendinti jėga. Aš nenorėčiau, kad Europų parlamento delegacija nuvyktų tuomet, kai jau bus išbetonuoti keliai. Mes kaip ES piliečių atstovai turime parodyti, jog mokame veikti ir imtis priemonių ir užkirsti kelią tokioms um, žalingoms situacijoms. Replikoms kiekvienam skiriame po vieną minutę. Dabar peticijos teikėjai, jums žodis. Vieną minutę. Germo pirmininkė, ponios ir ponai. Mums džiugu, kad mums pavyko atvykti e, šiandieną, nors kai kas ir teigia, kad mes atvykome per anksti. Mes iš tiesų nelaukėme atsakymo, ar verta ar neverta statyti oro uostą. Ir atsakymo, kurį jūs pateiksite. Mes tik norime atkreipti dėmesį, kad skubiai reikia sprendimo ir kad tie darbai, kurie gali prasidėti, nebūtų prasidėję negryžtamai. Dėl to mes prašome, kad jūs atvyktumėte į šį regioną, į vietą ir atliktumėte tyrimą dėl tų visų minėtų klausimų. Tai nėra Prancūzijos vidaus diskusija. Akivaizdu, kad yra skirtingos nuomonės. E, noriu tik pastebėti, kad Notre Dame de Londres meras yra šalia manęs, o aš pats esu tos komunos, kurias bus statomas oro uostas buvusi e, tarybos pirmininkė. Man kaip peticijos teikėjui norisi pasakyti, kad ją pasirašė bendrijos teisės specialistai iš visos Prancūzijos, ir mes e, pasisakome aiškiai, mes remiamės bendrijos teise ir norime, kad e, sprendimas, kuris bus priimtas, juo būtų atsižvelgiama į mūsų piliečių ir ES piliečių interesus. Pirmininkė, aš tik norėčiau štai ką priminti. Tai yra teritorijų vystimo projektas, kuris gerokai nutolęs nuo Europos transporto didelių mazgų. Vietoje yra stiprus pramonės sektorius, yra Airbus gamyklos, čia dirbome maždaug 20 tūkstančių darbuotojų tiek gamyklose, tiek susijusiuose sektoriuose. O taip pat svarbus yra aplinkos apsaugos prioritetai. Dėl to aš tą noriu labai aiškiai pasakyti ir pakartoti. Mes prieštaraujame tam, kad tos teritorijos būtų užkonservuotos. Regione tiek daug bedarbių ir reikia ieškoti išeičių, mobilumo išeičių, prisijungti prie Europos rinkos ir Notre-Dame du Londe oro uostas, mūsų ateities oro uostas kaip tik padės mums tų tikslų pasiekti. Džentil. Mes neturime ką labai daug pakomentuoti dėl SIPA pastabų, tik tai norime, kad e, sprendimas būtų priimtas kaip įmanoma skubiau, tiek daug įtampos šioje diskusijoje, laikykimės direktyvų nuostatų ir norime atkreipti jūsų dėmesį į planavimo direktyvos nuostatas, kurios dėja Prancūzija nesilaiko ir ypač Notre-Dame de Londres vietovėje. Ačiū. Grazie. No Atrodo, kad laiko jums jau nebeliko. Germano pirmininkė, aš labai trumpai atvykau su ponu Mestier. Aš esu mūsų miesto piliečių atstovas ir atstovauju tą teritoriją, kur, virš kurios skraido lėktuvai. Kuruoju triukšmo klausimų nagrinėjimą. Aš galiu pasakyti, jog e, dabar oro uosto perkelimas jau suprantamas kaip neišvengiamas. Pastaruoju metu virš mūsų gyvenviečių skraito nuolat tie lėktuvai, jų vis daugėja, triukšmo daugėja, jisai didėja, o urbanizacija neleidžia mums išspręsti tų problemų. Dėl to jūsų prašau labai ramiai išnagrinėti visą turimą informaciją ir oro uosto statybą užtikrinti taip, kad e, būtų kaip įmanoma mažiau padaryta žalos aplinkai. Ačiū. Grazie a tutti, e, a partire dai e, firmatari delle petizioni per aver. Pirmininkė, ačiū visiems dalyvavusiems šioje diskusijoje. Dėkoju peticijų teikėjams, kurie pateikė mums tiek daug faktų šią temą. Peticijos nagrinėjimos įprastinė procedūra pateko čia į darbo tvarkę, nors ponas Pulion teigia kitaip, tačiau koordinatorių posėdėje mes įtraukėme šį klausimą į darbo tvarkę tą padarėm praeitą mėnesį, taip kad šiandien norėjome suteikti žodį visiems peticijos teikėjams. Tai buvo tikrai pluralistinio pobūdžio diskusija, mes išgirdome abi pusės ir manau, kad susidarėm ir tam tikrą nuomonę. Išklausėme komisijos, peticijų teikėjai uždavė savo klausimus, išsakė visus svarbius aspektus, kurie bus reikšmingi komisijai priimant galutinį sprendimą. Tačiau tai galės būti padaryta tik po to, kai į klausimus atsakys atitinkamos Prancūzijos atsakingos institucijos. Visi kolegos reikalauja šią arba šias peticijas laikyti nebaigtomis, tebegaliojančiomis. Tai taip ir darysime, išlaikome jų galiojimą ir palauksime, kol bus atsakyta į užduotus klausimus, kol tą padarys vyriausybė ir komisija. Norėčiau dar kartą pasakyti, kad praneštumėte atitinkoms institucijoms, kad jos privalo atsakyti klausimus per nustatytą laiką. Ir leiskite dar išsakyti vieną asmenę pastabą. Tikrai mūsų komitete yra prasminga diskutuoti apie dalykus tada, kai dar neįvyko kokiu nors dalykų, kurių nebeįmanoma bus apgręžti atgal. Manau, kad ši diskusija tikrai atitinka mūsų jau anksčiau išsakytus pageidavimus, būtent taip spręsti klausimus. Taigi, darau išvadą ar susumuoju mūsų rezultatus. Prancūzijos atitinkamos institucijos pateiks savo atsakymus ir pagal juos mes nuspręsime, ar verta organizuoti faktų rinkimo kelionę į Prancūziją. Visiems dėkoju, dėkoju peticijų teikėjams ir pereiname prie 15 darbo tvarkės klausimo. Šią peticiją pateikė Mišel Thieu Joje kalbama apie bandymus su gyvūnais kosmetikos pramonėje. Peticijos teikėjai suteikiame penkias minutės pristatyti šį klausimą, o visų kitų peticijų teikėjų paprašyčiau dabar tyliai išeiti iš salės. Mr. Tiu, David. Would you like me to start? Thank you. Thank you very much to the... Dėkoju komitetui, kad leido pristatyti komisiją posėdyje. Aš esu Keitė Tei atstovauju Europos koalicijai, kuri gina gyvūnų teisės visoje Europos Sąjungoje. Mes pateikėme peticiją, e, sulaukė maždaug milijono parašų 2000. 2013 metais buvo priimta kosmetikos mm, produktų direktyva ir ten buvo numatyti tam tikri draudimai, ypač e, daryti eksperimentų, vykdyti eksperimentus su tam tikrais gyvūnais ir buvo numatyti tai atskiri draudimo, at, draudimo rūšis. Tačiau 2013 metais numatytas draudimas pateikti į rinką tuos gaminius atrodo bus sustabdytas, neleidžiama prekiauti tam tikraus produktais. O dabar vis dėlto e, šitie produktai yra sustabdyti ir atinkamas teigiamas poveikis yra sulauktas ir Azijos valstybėse. Labai yra įdomių mes informacijos apie to draudimo konkrečius aspektus, norėčiau apibendrinti juos trumpai. Bandymų ir prekybos draudimas kosmetikos srityje reiškia, kad būtina laikytis direktyvos nuostatų, o tai reiškia, kad komisija savo komunikate nurodo tik tai tam tikrus konkrečius e, e, ingredientus, kurie yra naudojami tik tai išimtinai kosmetikos pramonėje. Ir tie tos sudėtinės dalys, kurios yra naudojamas tik tai kosmetikos priemonėms, turi būti patikrintos pagal ryč reglamentą. Ir tačiau kita vertus tą draudimą galima apeiti, jeigu kitai būtų interpretuojami, plačiau interpretuojami in direktyvos reikalavimai. 2004 metais buvo nagrinėjama atskir, konkreti byla dėl to, kad buvo atliekami e, tyrimai su gyvūnais ir buvo konstatuota, kad ne visi ingredientai, šitinės dalys turi būti testuojamos, kurios yra naudojamos kosmetikos gaminiuose. Be to, šitos kosmetikos gaminių testavimas gali būti ir klaidinantis visuomenę. Ir šitas draudimas apsiribojo tik tai kosmetikos priemonės, priemonėms, kuriuose tam tikros nes dalys yra dominuojančios. Mes taip pat esame susirūpinę dėl to, kad komisija nus, nustato tam tikrus reikalavimus, kad būtų taip pat testuojami ir tie e, gyvulinės kilmės produktai, kurie yra importuojami iš kitų valstybių, iš Kinijos. Mes manome, kad įmonėms labai aiškiai reikia pasakyti, kad jeigu trečiosio, trečioje šalyje tam tikras gaminys yra testuojamas, tai jis negali būti naudojamas ES, kitaip jisai pažeistų reglamento nuostatas. Taigi mes pritarėme komisijos informacijai, kad tas draudimas būtų išsaugotas ir kita vertus reikia atsižvelgti ir į parlamento reikalavimą, kad būtų laikomasi to draudimo, kuris buvo priimtas 2004 metais. Taigi mes manome, kad reikėtų paraginti aplinkosaugos komitetą taip pat pasidomėti šiuo klausimu ir uh, išsiaiškinti, ar tinkamai yra taikymas tas teisės aktas. Ja, danke schön, äh, dass Sie unsere Petition vorgestellt haben. Ačiū, sako pirmininkė, kad pristatėte mums šią problemą. Dabar suteiksiu žodį komisijai atsakyti. Okay. Yes, thank you very much. Good afternoon. Pone Herke. Dėkoju. Komisijos komunikatas ar dar nepasiekė peticijos komiteto. Europos koalicijos um, peticija, kuri buvo pateikta, uh, siūlo išsaugoti 2013 metų draudimą ir uh, šitą gyvūnų gerovės e, apsaugos organizacija ir toliau yra labai stipri suinteresuotoji šalis, bet to reikėtų priminti, kad e, kosmetikos direktyvoje yra numatytas, e, nu, nutavyta prievolė atlikti e, testavimus, patikrinimus, bet to Suomijos gaminiams testavimas yra nebenumatytas nuo 2003 metų, o 2009 metų taip pat yra draudžiamas kosmetikos produktų importas į ES be testavimo. Be to, šitas draudimas pateikti į rinką yra susijęs su įvairiausiomis sąlygomis. Be to, iki 2013 metų parlamento sutikimu ir tarybos pritarimu buvo tas draudimas pratestas iki 13 metų pabaigos. Dėl techninių priežasčių testai, kurie bus atliekomi iki 13 metų, jau nebegalės būti e, patvirtinti ir todėl dar kartą noriu pakartoti, kad komisija yra nusiteikusi pateikti teisėkuros akto pasiūlymą. Be to komisija 11 metų rugsėjo mėnesį pateikė išsame informaciją apie savo ketinimą, apie įvairius variantus, apie terminus, iki kurių bus atidedamas draudimo atšaukimas. Šita peticija buvo pateikta 2012 metų pabaigoje ir komisija kol kas pareiškė, kad ji dar negali pateikti tarybai ir parlamentui savo pasiūlymui, o dabar kovo 11 dieną komisija išplatino komunikaciją, kurią pateikė ir parlamentui, ir tame komunikate yra sakoma, kad draudimas bus išsaugotas ir bus skatinami moksliniai tyrimai ir inovacijos šioje srityje, taip pat bus skatinamas bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis. Taigi komisija pareiškė labai aiškę nuomonę ir patikino, kad ji ir toliau išsaugos draudimą O po to, kai komisija apsispręs, mes pateiksime konkrečios informacijos, o dabar aš norėčiau pasakyti, kad mes skatiname diskusijas tarp valstybių narių, raginame jas tinkamai įdėkti nuostatas susijusias su šitų uh, produktų naudojimu ir taip pat testavimu sąlygomis. Um, I, I just wanted to speak brief... Taylor, aš pritariu šiai peticijai. Išklausime komisijos inf aktualiausią informaciją, kuri atsispindėjo 2013 metų komunikate, komitete yra sakoma, kad tas draudimas bus pratestas, tai yra gera žinia ES piliečiams kad, e, kad kosmetikos gaminių produktų gamyba, darant eksperimentus su gyvūnais, yra nepriimtinas dalykas. Tai yra nepateisinama, jeigu apskritai yra e, kalbama tik tai apie gnojo lūpdažio gamybą ar kokio nors e, masažinio kremo gamybą. Todėl aš norėčiau pasakyti, kad šita peticija turėtų būti e, nagrinėjama. Reikėtų pagalvoti apie tai, kaip pasiekti tas valstybės ne Europos Sąjungoje, kurios e, nedraudžiamas e, e, eksperimentus su gyvūnais procesas. Norėčiau pasakyti, kad peticijoje teisingai yra pasakyta, kad reikėtų atkreipti dėmesį, ar kosmetikos produktų gamintojai laikosi direktyvos reikalavimų. Dėkoju. Ar peticijos tikėja norėtų trumpai pasisakyti? Dėkoju už jūsų pritarimą, dėkoju komisijai už informaciją apie tolesnius veiksmus. Aš norėčiau, kad ir aplinkosaugos komitetas įsigilintų į šitį klausimą, įsiklaus, įsigilintų į tai, kokio masto draudimas turėtų būti taikomas, kadangi kol kas tas draudimas taikomas tik tai nedideliam ingredientų kiekiui ir skaičiui, kiekiui, kuris yra visiškai nežymus kosmetikos e, produktų gamyboje. Labai svarbu, kad mes išvengtume e, eksperimentų su gyvūnais kitose valstybėse, ypač Kinijoje. Dėkoju už jūsų informaciją, pasisakymus, tai reiškia šita peticija bus nagrinėjama ir toliau. Dabar 17 darbotvarkės klausimas 334 ir 1236 peticija ir taip pat 1251. E, Šios peticijos autorius netvyko į posėdį, tačiau jis pateikė informaciją apie peticijos esmę. 1251 peticijos autorius vis dėlto atrodo atvykęs. Norėčiau paklausti, ar jis norėtų gauti žodį dabar. Uh, good afternoon. Uh, Labadiena, gerbiama pirmininkė, gerbiami ponios ir ponai, aš esu Erik Katin ir aš dalyvauju šiame posėdėje su savo žmona Elizabet. Mes tikėjomės uh, į pensiją, pensiją apsigyventi Kipre ir mes išnagrinėjome įvairias galimybės įsigyti nekilnojimo turtą, namą ir mes uh, Klenatas savo išrinkome e, namą, kuris buvo Anarita kaimelyje. Mes apsilankėme šiame kaimelyje vietoje ir pažiūrėjome, kaip namas yra, kaip namas yra pastatytas ir taip pat apsilankėme sklype. Ir po to grįžęs mes jau kalbėjome su tarpininkais, su bankais ir E, teisininkais, o teisininkas, su kuriuo mes turėjome reikalų, tai buvo Janis Papasacharyje. Mes susitikome su juo ir taip pat su banko atstovu, advokatu. Ir advokatas sakė, kad viskas vyks labai sklandžiai, kadangi bankai čia vietoje yra labai gerai nusiteikę. Mes buvome labai patenkinti pasiūlytomis paslaugomis ir mes, mes įgaliojame įgaliojimus mūsų teisininkui, advokatui ir mes manėme, kad galime jame, juo pasitikėti ir tuo labiau, kad jis pateikė įvairias detalės apie būsimą sutartį. Teisininkas paaiškino sutarties esmę ir tada mes paprašėme antro kredito ir pasiteiravome apie e, kada būtų galima mm, gauti paskolą ir jisai pasakė, kad tai vyksta labai greitai. Buvo numatyta, kad kartu su registravimu tas e, namas kainuos šimtą. From... Registravimas kainuos tik tai 120 eurų. Ir taip pat buvo pasakyta, kad e, jis gali pasirašyti mūsų įgaliojimų sutartį. Ir mes nuvykome į banką Swiss Frank, kuris buvo rekomenduotas, kuris pasiūlė labai mažas. E, Šveicarijos frankais buvo pasiūlytas ta, ta paskola, kurios palūkanas buvo labai nedidelis. Taigi mes pasitikėjome tiem žmonėmis, kurie atrodė labai paslaugus. Po to grįžę į Angliją mes pradėjome galvoti apie savo namą pensijos laikotarpiu. Mes norėjome dar sukontaktuoti su advokatu, su teisininku prieš atvykstant į Kiprą, o kai mes atvykome, Tada mes norėjome apsilankyti ir savo name. Apskritai namas buvo pastatytas ne taip, kaip mes įsivaizdavome. Tada mes, e, žinome, užginčiame šitą sutartį, tačiau elektros generatorius apskritai buvo nepakankamas, jis neužtikrino pakankamos elektros srovės. Mes pradėjome paklausti, kodėl namas atrodo visiškai kitaip. Pasakė, kad jie būtent pastatė tokį namą, kokį mes norėjome. Bet to mes neturėjome nieko, ko mes tikėjomės ir žvelgdami per langą apskritai pasigedome to vaizdo, kuriuo mes tikėjomės. Taigi mes pradėjome laiky, lankytis tų kontaktinių asmenų biuruose ir pradėjome klausti, kodėl namas buvo suprojektuotas ne taip. Ir kai mes pasiteiravome, kodėl nuotraukos buvo šitos tokios, kurios dabar pasirodo visiškai kitokios. Pasakyta buvo, kad nuotraukas visiškai buvo šitos per klaidą ir jie pasakė, kad jie gali tą namą tiesiog pagerinti. Ir mes tikėjomės, kad tai bus padaryta taip, kaip reikia. Tačiau, kai mes įsikraustėme, tada buvo, konstatavome, labai daug problemų buvo, tekėjo vanduo stogas, užsikimždavo mm, e, kanalizacija ir taip toliau durys buvo nepakankamai izoliuotos. Ir po to, jau gyvendamas name, aš supratau, kad apskritai kanalizacija buvo sumontuota netinkamai. Mes susidūrėme su problemomis naudodamėsi elektros energiją, kadangi generatorius dažnai neveikdavo. Buvo daugybė klausimų, kuriuos reikėjo spręsti mėnesių mėnesiais o projektuotojas niekada neturėdavo laiko su mumis susitikti ir mes negalėdavo apskritai išspręsti problemų susijusių su tuo nekilnojimu turtu. Kai mes pradėjome kelti triukšmą dėl mūsų, e, dėl projektų darbų, tada e, išaiškėjo problemos dėl mūsų antrojo kredito. Prieš pasirašant mums kontraktą buvo pasira, pasirašyta kita sutartis, pasirodo, dėl e, kredito. Ir mes pateikėme šitą informaciją teisėjui ir mes pasakėme, kad mes jam nesuteikėme tokių įgaliojimų. Po to mes išsiaiškinome, kad jisai savo valia tiesiog e, paėmė kreditą ir. We asked to see our files for the property. She then left the office and on returning said our file must have been mislaid. Pasirodo, kad šitas e, teisininkas skolingas šiam regionui 24 milijonus eurų. Mes iš menedžerio nieko negirdėjome apie tai, kad jisai pasiūlytų, kad jisai būtų susitikęs su projektuotojais. Ir tokiu atveju mūsų uh, E, kreditas padvigubėjo. Taigi mes niekada nepasiekėme, kad e, projektuotojas susitiktų su mumis, kad būtų gražintos mūsų investuotos lėšos. Be to mes siekėme susitikti ir su teisininku, tačiau buvo visą laiką pasakoma, kad jisai išvykęs. Ir mes atvykome e, prie jo biuro durų, tačiau jisai nesiteikė mūsų priimti. Tai pasirodo, kad mes apskritai palikti likimo valėje, valioje. mes e, gyvenome savo name, tačiau bijojome, kad iš mūsų gali būti paimti visi dokumentai. Mano žmona tiesiog bijojo būti namuose, jinai bijojo išpolių. Jeigu jinai būtų užpulta, tai apskritai buvo užpulta, tai jinai apskritai negaudavo jokios e, paramos iš šalies. Mes nusipirkome tris e, e, butus iš savo santopų, kurias buvome skyrę pensijos amžiui. O dabar tie, tos problemos ir tokiau tęsiasi, mes netekome visko, ką buvome sutaupę. Jūs galite įsivaizduoti, kad situacija tik tai blogėja. Alfa bankas ir mūsų teisėjas Janis Papazaharijas, jeigu būtų patikimi asmenys, tai jie būtų apgynę mus nuo, tokio neteis, nuo tokios neteisingos sutarties. Mes žinome, kad visur yra pakankamai korumpuotų uh, asmenų ir dabar mes norėtume, norėjome gauti kokio nors paramos dėl šios situacijos Anglijoje, bet apskritai niekas mums negalėjo padėti. Du Kipro teisininkai taip pat pasibaisėno jo šią situaciją savo valstybėje bet jie negalėjo mums taip pat nieko padėti. Dabar mes e, paprašėme ir Anglijos teisininkų paslaugų, tačiau mūsų bankas galbūt būtų galėjęs mums ką nors padėti, tačiau neturėjo apskritai jokių ryšių su Kipro banku. Mes kreipėmės į Anglijos teisininkus ir jie pabandė mums padėti. Čia, jeigu pažvelgtume į šitą kontraktą, tai čia yra parašyta apskritai, kad nėra įmamas e, joks kreditas žemės sklypui. Ir mes matome, kokia yra faktinė medžiaga. ES skiria Kiprui pakankamai daug lėšų ir apskritai už tas lėšas nenumato jokių paslaugų ES piliečiams. Taigi dėkoju, kad jūs išklausėte mūsų. Uh, am... Dėkoju už jūsų peticijos pateikimą. Kaip aš suprantu iš jūsų kalbos, jūs esat netoks vienas tokioje situacijoje dabar Pone Ridų yra komisijos atstovo, daunokit, ar nežinau, ar teisingai ištariau jūsų pavardę. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad komisija suvokia jūsų peticijos teikėjų ir kitų ES piliečių tokį mm, susirūpinimą dėl tokios e, dramatiškos e, Kipro statybininkų ir bankų elgesio. Ir mes esame pasirengę imtis visų priemonių, kad pagal savo kompetenciją galėtume apsaugoti ES vartotojus ir užtikrintume ES teisės aktų laikymasi. Bet turiu pastebėti, jog šiandieną nagrinėjame tris peticijas ir manome, kad peticija 1236 nėra susijusi su kitomis dviejomis peticijomis. Šitą ką tik mano minėta peticija nesusijusi su statybų sektoriumi. Ir mes pateiktuose komentaruose dėl šitos komisijos jau paaiškinome, kad ES teisė šių, šios ryties nereglamentuoja ir tai yra valstybių narių kompetencija. Kipro 2007 metų įstatymas e, įteisina tokias e, nesažiningas ir neteisėtas praktikas. Tai yra vartotojams žalinga praktika ir peticijos e, turinys, tai yra peticija 1236, tikrai nori e, užkirsti kelią tokiems e, pažeidimams ir e, siekia žalos atlyginimo pagal pridarimą prie direktyvos. Yra tie faktai susijęs su įmonėmis iš 2005 metų dėl tų nesažiningų verslo praktikų Taigi aš esu pasirengusi dėti, komentuoti kitas dvi peticijas, o jos susijusios su vartotojų teisų pažeidimais Kiprė. Turiu pasakyti, kad komisija jau kelis kartus yra kartojusi, kad es teisės aktų neįgyvendinimas negali būti suprantamas kaip nesažininga komercinė praktika visais atvejais, nes tik tai tos praktikos, kurios įtrauktos į direktyvos pirmąjį um, priedą, gali būti traktuojamos kaip nesažinomis. Taigi, pagal direktyvos nuostatas dėl nesažiningos komercinės praktikos dėl, um, prekybininkai privalo pateikti informaciją dėl e, produkto arba paslaugos e, aiškiai ir per teik, protingą laikotarpį vartotojui. Taigi, nekilnojamo turto pirkėjams turi būti pateikta informacija dėl e, tiek nekilnojamo turto, tiek dėl paskolų. Ir komisija laikosi nuomonės, kad nurodymas, kad e, nusavybę galima įsigyti be paskolos jau yra klaidinanti, nes e, šitie sandoriai, kurie buvo sudaryti po direktyvos įsigaliojimo, jau jiems yra taikoma kita teisinė, e, kitas teisinis vertinimas. tos sutartys, kurios e, yra žalingos vartotojams, tai jos pažeidžia direktyvas. Taigi, tokios nuostatos yra taikomos e, tokiems sandoriams po to, kai Kipras 24 metais prisijungė prie Europos Sąjungos. Taigi, kaip jūs žinote, Europos Sąjungos teisės įgyvendimas yra valstybių narių kompetencija. Dėl to komisija laikosi nuomonės, kad vartotojai, kurie nukentėjo nuo tokių nesažiningų praktikų, privalo pasinaudoti es vartotojų apsaugos tinklu, kuris bendradarbiauja ir įpareigoja nacionalinės institucijas tirti tokias situacijas ir jiems užkirsti kelią. Taigi tokio tinklo e, veikla kaip tik tyria ir reikalauja, kad e, Kipro institucijos nustatytų tą pažeidimą ir jeigu pažeidimas yra kvalifikuojamas, kad būtų atlyginta žala. Taigi tokios neteisėtos praktikos turi, už jas turi būti e, kompensuojama ir dėja tai yra reglamentuojama nacionalinės tęsis. Taigi dėl to reikia kreiptis į nacionalinius teismus, siekiant apginti savo teises. Komisija labai aktyviai seka situaciją nekilnojamo turto srityje Krypė. Nuo 2011 metų komisijos tarnybos jau e, pradėjo gan griežtą dialogą su Kipro institucijomis ir reikalavo, kad būtų atlikti tyrimai papildomi tyrimai ir dėl tokių nesažiningų praktikų prašė, kad būtų apsaugoti vartotojų, ES vartotojų e, interesai ir teisės. Buvo e, atlikta apsauga, e, ataskaita parengta dėl tokių pažeidimų ir komisija gavo informacijos, kad valstybės narės tikrai nesilaiko uh, E, direktyvų įgyvendinimo reikalavimų. Šiuo metu komisija dar vykdo vieną tyrimą, remdamasi gauta informacija iš Kipro institucijų. Ir komisijos tarnybos yra pasiryžusios pradėti net pažeidimo procedūrą, net jeigu ir po atlikto vertinimo komisija e, vis dėlto laikysis nuomonės, kad Kipras neįgyvendino ES teisės šios rytyje. Ačiū labai. Ar iš kolegų dar kas nors norėtų pasisakyti? Thank you, um, Madam Chairman. Dėkoju, pirmininkė. Kolegos iš Kipro nepasisako už tai, kad aš spręšiau Kipro problemas, nes aš pati du metus gyvenau Kiprė. Taigi, kai 2009 metais buvau išrinkta, gavau labai daug skundų iš savo rinkiminės apylinkės dėl nekilnojamo turto Kiprė. Ir susisiekiau su nesenai pirmininkavusiu Kipro e, atstovais dėl šio klausimo. Gavau ir peticijos teikėjų laišką, kuriame buvo teikta, jog jie liko nesuprasti. Tik dėl to aš komiteto noriu klausti, ar e, peticijos teikėjams apsimokėjo tiek daug gaišti laiko ir įkvoti jėgų, kad suprastų, jog jų niekas nesuprato. Tai Aš e, tikrai nuoširdžiai norėčiau paremti šį, e, šią peticiją ir dar paprašyti, kad būtų pateikta papildomos informacijos. Aš tikrai gerbiu Kipro vyriausybę ir Kipro gyventojus, kurie pasisakė už Kipro narystę Europos Sąjungoje. Tikrai mes ir Kipras tikrai gauna naudos už Europos, narysės Europos Sąjungoje. Bet tai nėra tik nauda, yra ir atsakomybė. Ir suprantu, kad jie nori ginti savo turtą, neparduoti jo užsieniečiams, bet dėja e, narystė Europos Sąjungoje reiškia ir tam tikras atsakomybės. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasakyti? Taigi, kaip suprantu, peticijos teikėjai tikrai labai jau daug ilgą kelią yra nuėję. Ir dabar mūsų užduotis jiems padėti. Mes paliksime peticiją atvirą. Aš suprantu ir turiu vilties, kad komisija įsitrauks daugiau į šį šio klausimo sprendimą. Jeigu jūs pasistengtumėte, jūs tikrai rastumėte būdą, kaip peticijos teikėjams padėti. Taip aš pasakyčiau. Taigi, ar peticijos teikėjas dar pabaigai norėtų pasisakyti labai trumpai? Tai nėra toks atvejs, kai e, mes ginčiamės su Kipro vyriausybę yra tie verslininkai, kurie po pasaulį važinėja ir siūlo parduoti nekilnojamą turtą um, Kipre. Ir mes būtent tokių žmonių buvome apgauti. Taigi, aš tikrai turiu vilties, kad mes jums padėsime ir jums pavyks rasti teigiamą sprendimą. Na, o dabar mes pakeitėme mūsų darbo tvarkės punktus dėl nenumatytų aplinkybių. Mums teks 16 peticiją. Tai būtų 0336 2012 metų peticija ir po to socialinių klausimų peticija. 336 peticijos autori yra čia, prašau pristatyti ją. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kaimybų kolegos, aš esu Birgitė Dam, aš kalbėsiu Danijos gyvūnų uh, sveikatos apsaugos uh, bendrovės vardu. Tarybos direktyva numato minimalius standartus, kurie turi apginti e, paršelių e, gerovę, ypač kai joms yra karpomos uodegėlės. 29, mili, 99 procentai e, paršelių yra apkarpami, jiems yra apkarpamos uodegėlės, iš tų 22 milijonų keulių, kurios yra užauginamos per vienerius metus Danijoje. 2010 metais buvo atliktas e, auditas ir konstatuota, kad tas karpimas atliekamas be esminio audito, be patikrų ir taip pat neatsižvelgiama į. Ir tai atliekama sistemingai. Danijos e, vyriausybinės e, struktūros turėtų užtikrinti, kad šitai praktikai būtų padarytas galas ir kad būtų tokie e, apkarpimai būtų daromi tik tai šimtiniais atvejais. 2011 metais buvo pateikti skundai iš Prancūzijos, Vokietijos, Belgijos, Junktinės karalystės šiuo klausimu. Be to komisija mūsų problemą įvertino ir pripažino jos pagrįstumą tuo labiau, kad problema kyla ir kitose valstybėse, tačiau komisija nemato būtinybės pradėti pažeidimo procedūros ir siūlo e, mokymus ir informacijos švietimą, informacijos e, sklaidą kaip viena iš e, sprendimo būtų. Tačiau reikėtų pasakyti, kad ir Danijoje yra pakankamai gerai žinoma, ką reikia padaryti siekiant įgyvendinti šitą teisės nuostatą, tačiau yra teigiama, kad nėra pakankamai e, priemonių tai padaryti. Bet to e, e, keulių augintojai neturi pakankamai galimybių pateikti tikslą, tikslą informaciją apie tai, kiek paršelių uodegų yra karpuma. Tai reikštų, kad valstybės ir toliau gali e, karpyti e, paršelių uodegas, tačiau kai kurios valstybės, tarp jų ir Ispanija, Švedija, Suomija ir Lietuva griežtai laikosi šito reikalavimo. Taip pat bet to gamintojai turi laikytis ir atitinkamų nuostatų prekybos įtie. Pavyzdžiui, Vokietija 9 milijonus parše, paršelių pardavė į Daniją. Turint tai omenyje, mes tikimės, kad jūs rekomenduosite pradėti pažeidimo procedūrą. Nors komisija ir atsisakė tai padaryti, tačiau vis dėlto mes manime, kad reikėtų ieškoti kitų uh, problemos sprendimo būdų. Taigi dabar reikėtų pasu, pakeisti įrodinėjimo naštą, kad e, argumentus pateiktų ne tik tai uh, keulių augintojai, o valstybės narės, o taip pat ir atskiros jų teritorijoje veikiančios e, skerdimo įmonės. Dažnai e, ūkininkams e, šita karpimo galimybė yra vienintelė, vienintelė pateikti, pateikti į rinką, kadangi tokius reikalavimus kelia jiems perdirbėjai. Taip pat siekdami e, geresnės kontrolės reikėtų pasiteirauti ir veterinarijos tarnybų nuomonės. Ir atrodo, kad reikia ieškoti kitų šito sprendimo būdų tai tas sprendimas turėtų būti atliektamas kuo skubiau ir taip pat numatyti, kas yra kompetingos institucijos, reikia pareikalauti tinkamo dokumento, kuris leistų kontroliuoti keulių auginimo fermas. Taigi kol kas yra pakankamai didelė spraga tarp teisėkurios e, aktų ir tarp praktikos valstybėse narėse direktyva suformulavo labai aišku tikslą, tačiau šitas tikslas turi būti įgyvenimas griežtai laikantis ES direktyvos nuostatų. Dėkuoju, dabar žodis teikiamas komisijai. Dėkuoju, pirmininkė. Iš tiesų, peticijos teikėjų iškelti klausimai yra labai reikšmingi tikrai daug e, svarių e, argumentų, kurie buvo pasiūlyti. Dėl faktų mes nesiginčiame. Komisijos požiūris šiek tiek e, kitoks. Tiesa, tai yra problema, kuri e, būdinga ir kitoms valstybėms narėms. Tai yra tikrai pažeidimas, bet mes nemanome, kad pakeičiant taisyklės pavyks pasiekti rezultato, bet tik tai susisiekus tiesiogiai bendraujant su atitinkamais suinteresuotais subjektais. Taigi yra kelios priemonės, kurios jau buvo patvirtintos. Tai tų uodegų problema yra sudėtinga ir e, jinai priklauso nuo, žinoma, nuo paršelių e, pardavimo būdų. Tose šalyse, kur e, augintojai paršelius augina tiek mėsai, tiek ir kitiems tikslams, tai e, yra jie suinteresuoti karpyti uodegėlės, nes tai padeda auginimui. Tuo tarpu Niderlandai, kurie, pavyzdžiui, e, šiek tiek paauginę paršelius juos eksportuoja į kitas šalis, tai toje rinkoje e, reikalavimai yra kitoje. Kodėl? Todėl, kad tenai odegelės karpome. Todėl, nes paršeliai tas odegelės savo kandžioje tam tikromis aplinkybėmis. Ir tos aplinkybės yra susijusi su, pavyzdžiui, su nuoboduliu, kai jiems e, pašelėms darosi nuobodu ir jie pradeda uh, kandžiotis. Taigi, štai kokios yra tos situacijos. O taip pat, e, jeigu yra, sakykime, tų paršelių bandos, kurios auginamos skirtingose uh, E, patalpose ir jos paskiau susimaišo, yra oro e, kokybės ir kitie faktoriai dar atsiranda ir dėl to atsiranda toks jų elgesys. Taigi, mūsų tikslas užtikrinti geras praktikas. Kodėl? Todėl, kad e, gyvūnų gerbuvio strategijoje patvirtintinoje pernai buvo į visą eilę tikslų ir gerų praktikų, kurias mes nusistatėme kitiems metams ir be kita ko dėl e, tam tikrų medžiagų naudojimo šioje, šiame sektoriu. Taigi šiais metais mes norėjome, kad būtų e, paršeliai atskiriami bandomis, o taip pat e, buvo nuostatos, kurios įgaliojo nuo praeitų metų kovo dėl e, pašarų mm, atitinkamų mm, dėl šerimo. Taigi, nepakeitus taisyklės mes pasieksime rezultatų, nors tai gali būti ir įdomus sprendimas. Tačiau mūsų supratimu tai e, neįspręs problemos. Yra ir techniškai e, įgyvendinami dalykai. Mes štai susisiekėme su Danijos atitinkamis institucijomis, kurios patvirtino, jog šios rytyje yra nemažai pažeidimų ir jos yra pasirengusios e, renkti atitinkamas gairias, kaip spręsti e, Danijos ūkiuose susidariusią tokią situaciją. Taigi 2012 metais patvirtinoje strategijoje komisija norėjo pasiūlyti E, patvirtinti tokį e, informacijos keitimosi tinklą. E, šis pasiūlymas buvo patvirtintas parlamento. Mes manome, kad yra realus poreikis ne tik spręsti problemą, bet ir imtis konkrečių sprendimo variantų. Ačiū. Um, who... Dėkuoju. Ar kolega Taylor? Taip, jums žodis. Dėkuoju. Ačiū pirmininkė. Ačiū ir peticijos teikėjų ir ačiū komisijos atstovų už atsakymą. Tai nėra tik tai Danijos bėda. Ir Prancūzijoje, ir Vokietijoje yra karpomos odegėlės pašeriams. Tai paplitusi praktika. Antra vertus, e, Šveica, Švedija, Suomija ir Lietuva nepraktikuoja tokio dalyko. Viskas priklauso nuo uh, paršelių turimų uh, ploto, nuo uh, turimos erdvės tvartuose. Suprantu komisijos e, požiūrį, bet e, jisai nepasiteisina ir neužkirtamas kelias e, Danija paršelių karpimui. Nes beveik, sakau, beveik šimtas procentų paršelių iš Danijos yra su apkarpytomis odegėlėmis. Taigi čia parlamente mes turėtume prašyti kad būtų pradėta pažeidimo procedūra. Ir kol tokia praktika vykdoma, sunku įgyvendinti direktyvas ir apsaugoti tuos e, paršelius ir kalbėti apie trečiasias šalis. Prieš parduodant paršelius paprastai visiems jiems apkarpamos odegėlis. Mes galime pakeisti teisės aktus ir labai įdomu išgirsti, kad kitais metais yra parengti tam tikri pasiūlymai, bet mes turime ir mokėti pateisinti tokius e, savo e, argumentus, kad e, karpimas yra nepasiteisinanti praktika. Turime remtis ir veterinarų nuomonę. Taigi, Apibendrinamas galiu pasakyti, kad komisijos požiūris ir pozicija šioje vietoje neprimtina. Sakyčiau, kad turėtume pradėti pažeidimo procedūrą. Ir nepakanka viltis, kad situacija pagerės. Mums reikia imtis konkrečių žingsnių. Ačiū. Dėkuoju. Toliau. Margarita Komplytis. Ačiū pirmininkė. Oi, čia sena problema. Aš e, atsimenu jau prieš keletą metų gyvūnų gerbuvio darbo grupėje mes e, svarstėme šios klausimus. Taigi labai e, laiku klausimus nagrinėjimas. Dėl to man labai keista, kad komisija kalba apie klausimo sudėtingumą. Liaukitės tikrai nieko nebuvo padaryta. Metai bėga ir tai yra toleruojama. O tai reiškia, kad e, paršelio augintojai privalo laikytis e, gyvūnų gerbuvio teisės aktų reikalavimų. O tai nebuvo daroma. Ir aš kreipiuosi į komisijos atstovą, jūs tai žinojate. žinojote, kad e, uodegėlių karpimas prieštarauja gyvūnų gerbuvio reikalavimams. Tai aišku, ir tai daroma nuolat. Taigi aš manau, kad e, komisija neturėtų atsakydama mums sakyti, jog čia reikia kalbėti apie ūkininkų švietimą. Na, atsiprašau, komisija turėtų labiau pareikalauti kad būtų laikomas jas teisės. Taigi jūsų užduotis - užtikrinti, kad mūsų teisės aktų būtų laikomasi, jie būtų įgyvendinami. Mums nepakanka tų gražių kalbų. Vos nepasakiau keiksmažodžio šioje vietoje, davanokit. Na nieko. Taigi jūsų šitas siūlymas turėti daugiau informacijos dokumentų, tai jūs čia tikrai nesustabdysite šito ne tik paršelių, bet ir keulių uodegų e, karpimo. Taigi, mes turėtume komisijai užduoti aštrių klausimų, kokių teisės aktų neruošiasi e, patvirtinti, kad pasiektume situacijos pakeitimo. Ačiū už komentarus, ačiū peticijos teikėjai už patiktą peticiją. Ir aš norėčiau pasiūlyti, tiesiog pasakysim, kad peticija lieka atvira, žinoma, lieka neišspręstų klausimų. Mes prašysime komisijos, kad būtų pradėta pažeidimo procedūra prieš Daniją prašysime tikrai griežtesnės pozicijos iš komisijos, nes mes nelikome patenkinti jūsų patiktų atsakymų, švelniai tariant. Tikrai mes Danijoje daugiausia turbūt gaminame, auginame paršelių tenkančių vienam gyventojui, bet tai nėra problema. Mes tas paršelių auginimas turi būti atliekamas sąžiningai Vokietija, Niderlandai, nesvarbu, kokioje tai šalyje būtų vykdoma, bet tai turi būti darbas sąžiningai. Let me thank you to the petitioners uh, who came here and uh, presented the pre uh, petition. Dėkoju peticijų autoriams. Aš tikiuosi, kad mes palaikysime kontaktus ir ateityje. 18 peticija. Tai peticijos susijusios su socialiniais klausimais. 262 peticija 474, 479, 483, 625, 1144, 1261. Visos peticijos iš praėjusių metų.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 asmenų, kurie išeina iš anksinę, į, į ankstyvą pensiją asociacijos narys. Mes pateikėme peticiją, išgirdome Europos komisijos atsakymą. Suverėnį jogą. Ir kiekviena valstybė narė turi teisę keisti savo socialinę saugumo sistemą taip, kaip jinai mano reikalinga tai daryti, bet netai buvo padaryta. Uh, Nuo 2012 metais, sausio 12 dieną, sausio 1 dieną įsigaliojo įstatymas, kuris buvo nepalankus jau 10 metų pensijoje buvusiems e, asmenims ir jiems jisai buvo nepalankus, atimė iš jų pensininkų statusą. Tai buvo susiję ne tik tai su kareiviais. Čia ir vairuotojai, ir radiologai, ir kalnakasiai ir visi kitų profesijų atstovai. Taigi, tai yra tos profesijos, kurios, e, kurių atstovai išeina į pensiją a, e, anksčiau nei paprastai dėl to, kad jų profesija buvo a, e, sudėtinga ir a, kėlė pavojų sveikatai. Taigi, ir buvo asmenų, kurie, kuriems net nebuvo sumokėta už darbą ir jie paprašė kompensacijų ir tiesiog, tiesiog išėjo į e, pensiją. Panašiomis aplinkybėmis ir aš pats išėjau į pensiją ir tai nebuvo nieko neteisėto, nes buvo Vengrijos e, dekretas, kuris dėja atėmė iš manęs tą teisę ir aš jau nebesu pensininkas. Ir aš klausiu ES, ar aš e, turiu, galiu nusipirkti e, duonos, o paskiau, e, pavyzdžiui, sulaukiu kažkokio įstatymo, kuris sako, kad ta duona jau man nebepriklauso. Ne, taip negali būti. Jeigu aš tą duoną įsigijau, tai jinai priklauso man. Uh, iš manęs jos nebegalima atimti. Taigi, pensininko statusas, kurį mes gavome, mums priklausė. Tai jie nebuvo aktyvus e, darbo rinkos dalyviai, bet e, tiesiog asmenys, kurie jau išėjo į pensiją teisėtai. Taigi toks buvo jų statusas, tačiau šitas statusas atgalinė data neteko savo galios. Taigi mes manome, kad tai prieštarauja ES teisai. Mes e, didžiuojamės įstoję į ES, džiaugiamės, kad Kusė e, Manuelis Baroso, Europos komisijos pirmininkas, e, nesik yra pabrėžęs Vengrijai, jog jinai privalo laikytis demokratijos principų ir mes tikrai norime, kad tų principų būtų laikomasi mūsų šalyje. Noriu dar pridurti štai ką. Mūsų vyriausybė, rengdama šio įstatymo projektą, nesikonsultavo su jokio, jokiomis e, pensininkų e, asociacijomis arba atstovais. Jie mane, kad tai yra normalu. Tuo tarpu, tai nuo jų sprendimo priklausė pensininkų e, ateitis ir negana to, ši nuostata turėjo e, veikimo atgalinę datą galę. Taigi tas, kuris bent jau dešimt metų gyvena kaip pensininkas, ant rytojus privalo pakeisti savo gyvenimo būdą ar apskritai netenka savo teisių, tai toks Vengrijos įstatymas tikrai nėra sąžiningas. Ačiū. Um, Dėkuoju už peticijos pristatymą, situacijos uh, įvertinimą. Atsiprašau, aš nemoku vengrų kalbos, galbūt neteisingai ištariau jūsų pavardę. O dabar kolegai Katus, jeigu teisingai perskaičiu, suteikiu žodį. Parancsára teszem meg a jelentést. Katuská. Dėkoju, pirmininkė. Esu Karo Kotuš ir esu Vengras. Atstovauju 3000 narių asociacijai. Peticiją pasirašė 1860 narių ir jinai šiandieną yra ant jūsų stalo. Aš pats buvau muitininkas, dirbau muitinėje ir tikrai tai buvo didžiulė garbė dirbti muitinėje ir gyvenimo šansas dirbti muitinėje tuo metu, kai Vengrija e, prisijungė prie Europos Sąjungos. Aš atkeliavau, sukoriau 1500 km iš Vengrijos, kad atvykčiau į parlamentą, kadangi Vengrijoje man nepavyko pasiekti teisingumą. Šiuo metu mane stebintys kolegos iš Vengrijos į mane sudėjo visas viltis, tikėdamėsi, kad čia Briuselyje, kuris yra teisės, demokratijos centras, man pavyks gauti pagalbos. Jie tikisi ir net meldėsi už tai, kad šita peticija būtų priimta, kad jos reikalavimai būtų išgirsti ir kad būtų parodytas pavyzdys, jog neįmanoma priimti, patvirtinti tokių įstatymų, kurie galiotų atgalinę datą ir kurie įstatymai atimtų iš žmonių pensininko statusą, kurie išdirbo jau 20-25 metus pagal visą galiojančią nacionalinę tuo metu teisę. O štai vieną dieną šitie pensininkai jau nebetenka savo teisų. Tai yra 43 700 darbuotojų, tai yra nacionalinės saugos darbuotojai. Um, muitininkai, gaisrininkai ir kiti darbuotojai. Taigi, prieš 18 mėnesių buvo priimtas įstatymas, kuris atgalinę datą pakeitė jų statusą. Ir iš jų buvo atimtas į ankstyvą pensiją išėjusio asmens statusas ir tokiu būdu jie neteko socialinės paramos. Tokiu būdu buvo pakeisti, galio, pakeistos galiojančios teisės nuostatos ir atimta, atimtas iš jų pragyvenimo šaltinis. 1946 metais iš mano senelio buvo atimta tokia pensijos teisę. Ir štai praėjus kiek laiko iš manęs buvo atimta tokia teisė. Beje, ką tik po tokio teisės atimimo jisai ir baigė savo gyvenimo dienas. Taigi, Vengrijoje keičiami įstatymai, keičiamos pensininkų teisės, iš jų atimamos pensijos. Ir mes gyvendami savo šalyje tikrai norime atstovauti tos žmonės, kurie kariavo, dalyvavo Balkanų karuose, kovojo už Europos Sąjungos interesus. Stovėjo fronto linijose, atstovaudomi demokratinės vertybės. Ir štai dabar, nejaugi, Dabar Europos komisija, atsakydama į mūsų peticiją, tiesugeba e, sureksti keletą eilučių. Taigi toksai e, teisės atėmimas ir nediskriminacijos, nediskriminavimo principas tiems asmenims, kurie dalyvavo kariniuose veiksmuose, turi galioti. Nes iš jų yra pareikalaujama sumokėti dešimtinę. Jų pensijos sumažėjo 16 procentų. Mes nesuprantame, kodėl. Ir dar klausimas, ar gali tie įstatymai galioti atgalinę datą? E, dar aš po Briuselio keliausiu į Strasbūrą. Esu Vengrijos pilietis. Išdirbau 25 metus savo šalyje, o dabar atsidūriau tokioje nesažiningoje situacijoje. Dabar, būdamas Briuselyje, galiu patvirtinti, kad mes tokiu būdu galime prasilenkti su pagrindinėmis ES vertybėmis, kurios ir nulėmė ES susikūrimą. Taigi mes negalime to prileisti, mes negalime grįžti į sostinę be jokio atsakymo. Popežius Pranciškus Argentinoje yra apie savo konstituciją štai ką pasakęs. Įstatymai ir konstitucijos buvo patvirtintos tam, kad jų laikytumėmės, o ne tam, kad jos būtų kaitoliojamos dėl politinių ar kitokių sumetimų. Prieš metus kai kas išdryso pakeisti Vengrijos konstituciją tam, kad e, būtų atimta pensija iš e, vairuotojų, iš e, kalnakasybos darbuotojų ir kitų profesijų atstovų. Toks sprendimas nesiremia jokia teisės nuostata ir jokiais demokratijos principais. Taigi tie, kurie patvirtino tokį įstatymą, aš jiems užduočiau tokį klausimą policininkai, muitininkai ir kiti kareiviai ir kiti asmenys, kadangi jie galės sulaukti tų 64 metų. Mes e, užbaigsim savo gyvenimą dar anksčiau, nei mums sukaks tie 64. Tai statistikai rodo. Dalyvavau pernai bent šimte savo kolegų laidotuvių pernai. Kaip mūsų sostinė nesuprantama, kad būtent tokiems kareiviams ir yra ankstyvas išeimas į pensiją. O dabar iš mūsų atimama šita pensija. Kaipgi e, gaisrininkas gali likti savo pareigose, dirbti, sulaukia 60 metų. Tai neįmanoma. Kas pagaliau saugos šitos bendrijos išorinės sienas? Kas apsaugos bendriją nuo nelegalios migracijos? Galbūt ankstesnioji pensijų sistema nebuvo tvari. Dovanokit, kad aš taip emocingai išneku, bet e, labai norėčiau iškelti aikštin ir tą E, emocionalų aspektą šio klausimo ir norėčiau iš jūsų sprendimo dėkoti. Dėkuoju Jums už pasisakymus. Puikiai suprantu Jūsų emocijas dėl šio dalyko ir Jūs visiškai neturite dėl to atsiprašinėti. Dabar norėčiau paprašyti Pokemon Helga kolegės iš komisijos, kad ji atsakytų į šiuos priekaištus. Dėkuoju pirmininkė, Ačiū Jums už suteiktą galimybę atsakyti man į šias šešias pateiktas peticijas, pateiktas komitetui. Peticijas pateikė Vengrijos piliečiai ir jeigu leisite savo atsakymą, suskirstysiu į dvi dalis. Pirmojoje dalyje norėčiau paaiškinti, ko mes negalime padaryti ir kodėl. Antrojoje dalyje pateiksiu gal, galimas išeitis pasakysiu, ką mes galime daryti, ką mes darome ir kodėl mes stengiamės išklausyti peticijų teikėjų nuomonės ir kad jų nuomonės yra iš tikrųjų išgirstamos. Šešios pateiktos peticijos susijusios su pensijų reforma Vengrijoje, kuri buvo patvirtinta pernai metais. Panašių klausimų neseniai jau esame kalbėję. Tai ne visai tas pats klausimas, bet tačiau devintąjį šios dienos darbo tvarkės punktą svarstydami jau minėjome Vengrijos pensijų reformo dokumentų paketą. Taigi peticijos yra surinkę daugiau negu 2000 parašų, beveik 3000 parašų ir jos išreiškia tam tikros profesinės grupės asmenų interesus. Tai yra e, daugiausia pasienio, policijos ir kitų saugumo tarnybų tarnautojai, kurie turi teisę į ankstyvą pensiją ir tam tikras socialinės garantijas. Ir reformų projektas jiems tas garantijas atėmė. Ir aš labai suprantu šios žmonės, tie, kurie dirbo tose, sakykime, patriotiškose profesijose, jūs tą ir pasakėte, kurie dirbo karinėse struktūrose, saugumo struktūrose, buvo policininkais ir panašiai, dabar patiria didelę nešlovę, kai mato, kad jų pensijų teisės taiga tapo kažkokiais visiškai neužtikrintais dalykais. Jie negauna daugiau jokių socialinių privalumų. Ir aš tikrai emociškai juos suprantu. Tačiau jūs matėte mūsų oficialų atsakymą ir galiu pasakyti, netgi tai yra mano pareiga, pasakyti, kad teisinė padėtis yra tokia, jog pensijų sistemos struktūra, pensinių garantijų sistema yra beveik vien tik išimtinai valstybės narės kompetencijoje. Tai yra užfiksuota ES veikimo sutartyje, tai yra, sakykime, konstitucija ir mūsų ir jūsų konstitucija, nes Vengrija yra ES narė. Ir pagrindinių teisų hartijoje tai yra taip pat užfiksuota. Kai kurie peticijos teikėjai pasakė, kad Vengrijos teisės aktai pažeidžia tokius dokumentus. Pažeidžia Europos teisės aktus, tačiau tai netiesa. Nėra tokių Europos teisės aktų, kurie pasakytų Vengrijai, kaip ji privalo elgti su savo pensijų sistema. Tai, tai apima ir pensijų reformą, ir pereinamosius laikotarpius, ir uh, visos sistemos įsigaliojimo laikotarpius ir panašiai. Tai yra beveik pati skaudžiausias rytis, kad tai taikoma e, tam, per tam tikrą laikotarpį atgalinę tvarką ir panašiai. Taigi tai yra prasta žinia. Vienas iš peticijos teikėjų reikalauja, kad į tai įsikištų ES, kad panaikintų tuos įstatymus. Tai visiškai neįmanomas šitas kelias ir tikrai mes negalime to daryti, neturime tam jokių įgaliojimų. Tai sukeltų su, tiesiog visiškai sukilimą ir visuotinį pasipiktinimą. Visi peticijos teikėjai sako, kad yra diskriminuojami ir mes dažnai cituoja, mes e, sakome, kad pagrindinių teisių hartija taikoma tik tai tuo met, kai yra taikoma ES teisė. Kitaip sakant, jungtinių teisių hartija netaikoma, kai taikomi nacionaliniai įstatymai. Ir būtent atvej, toks atvejis ir yra, kai kalbame apie socialinę, socialinės apsaugos sistemą valstybėje narėje. Kitaip sakant, komisija negali teikti jokio aktyvaus atsakymo, mes negalime, neturime nei kompetencijos, nei galimybių pradėti kokią nors pažeidimo procedūrą. Uh, diskriminacijos argumentas, žinoma, yra stiprus ir mes, žinome, manome, kad reikia su šiuo argumentu eiti į žmogaus teisų teismą. Ten šis klausimas galbūt galėtų būti svarstomas, nes aš nežinau, kokiu pagrindu jie priima tam tikrus nusis, e, skundus ir juos svarsto, bet tai galėtų būti kelias. Taigi, šioje dalyje aš norėjau išaiškinti jums, kodėl teisinių nėra jokio teisinio pagrindo mums imtis veiksmų. Tačiau perėsiu dabar prie kitos dalies, prie to, ką mes darome ES, kur mes esame labai aktyvūs, ES komisija ir valstybės narės. Tai yra tas vadinamas atviras koordinavimo metodas, pagal kurį prasidėjus finansiniai kriziai, o jūsų valstybėje ji buvo labai arši, valstybės narės labai stipriai bendradarbiauja su komisija ir parengia tam tikrus specialius instrumentus, kurių labai reikėjo toms šalims labai seniai ir dabar tai pavyksta. Žodžiu, valstybės narės yra labai patenkintos tokia e, tvarka ir aš manau, kad mes galėtume pasiremti tokio formo formatu ir būtent tokiame formate iškelti jūsų klausimą. Mes turime Europą 2020 tikslus, turime Europos semestro nuostatas ir <clears throat> valstybės narės turi pateikti komisijai savo nacionalinės reformų programas. Sekantis toks keitimas toks teikimas, atsiprašau, projektų teikimas dėl reformų bus balandžio mėnesį ir komisija siūlys tarybai padiskutuoti apie tas tokius numatytus reformų projektus ir galbūt pakalbėti ir apie kai kurių tokių reformų projektų realizavimą bei neigiamas pasiekmes visuomeniai kadangi mes visi mano, matom, kad tai šitie socialiniai dalykai, socialinės problemos kyla visų pirma dėl krizės. Aš aišku nenoriu čia dabar leistis į detalės, bet aš noriu jums nu, nurodyti kelius, kuriais mes galime eiti, norim parodyti, kad mes dirbam labai plačia, plačiu spektru ir galbūt kai kuriais atžvilgiais mes tikrai galėsime jums padėti. Yra ir socialinės politikos komitetas, kuriame valstybės narės teikia ataskaitas ir peržiūras. Žinoma, komisija vadovauja tokiems e, sustikimams, va, e, teikia projektus, klausinėja, nagrinėja atsakymus ir panašiai. Ir valstybės narės viena kitą vertina. Pavyzdžiui, jos vertina viena kitos socia socialinės apsaugos sistemas bei reformas. Ir tokiame formate dabar mes esame iš pasiekia tikrai labai daug, čia atsiradusi tam tikra dinamika Europos semestro rėmuose. Mm, ir aš galiu jūs užtikrinti, kad Vengrijos vyriausybė labai aktyviai dirba šituose formatuose, tokiuose susitikimuose ir panašiai. Be to mes labai glaudžiai bendradarbiaujame su Europos e, ekonominio vystimosi organizacija, kaip BPO ir bendradarbiavimo organizacija. E, ir praeitais metais taip pat buvo svarstomi šie klausimai, ne tik Vengrijos atžvilgių, bet ir kitų valstybių narių atžvilgių. Dabar visi, visos valstybės narės ir mm, Vengrija tame tarpe labai daug kalba apie tai, kaip krizė paveikė jų socialinės sistemas. Ir šis klausimas ir toliau bus labai aktuolus ir svarstamas. Žinoma, dabar Vengrijai yra didžiuliai fiskaliniai spastai ir varštai uždėti. 2012 metais e, buvo pateikta speciali Vengrijai programa, jos finansams konsoliduoti, na tai nėra dar tas pats, kas patekti į ES gelbėjimo programą, bet viena iš tokių panašių priemonių. Uh, Galbūt tai ir yra viena iš priežasčių, kodėl jūsų vyriausybė netaikė tokio pereinamojo laikotarpio toms reformoms, kuris būtų įprastas tokiu atveju, tai galėtų būti netgi gana ilgas pereinamasis laikotarpis. Bet tai buvo padaryta radikaliai ir apėmė labai daug grupių, visuomenės grupių. Pensijų reforma visuomet yra labai sunki, visuomet yra labai na, nenorima, nepageidaujama reforma, nes visuomet yra labai daug pralaimi, pralaiminčių grupių atsidūrusių labai nepalankiose sąlygose. Dabar 18 valstybių narių yra vykdomos reformos šioje srityje ir komisija labai aktyviai stebi, kaip šie procesai vyksta. Mes žiūrime ir koks socialinis tokių reformų poveikis kaip kokį poveikį tai daro žmonėms. Mes tikrai labai susirūpinę dėl to, kad blogėja senesnių darbuotojų socialinė padėtis, didėja skurdas, ypač pensininkų tarpe ir mažėja pensijų adekvatumas, jų kokybė. Taigi tiek norėjau pasakyti, mes jūs išklausėme, ačiū Jums uždėmesi, bet mes neturime jokių teisinių galimybių atsižvelgti į Jūsų skundus. Ačiū. Pirmininkė, dėkojame komisijai, bet prieš suteikdama žodį kolegoms salėje aš noriu Jums priminti, kad vertimas bus užtikrintas tik iki pusės septynių, taigi mums liko labai nedaug laiko diskutuoti. Visų pirma, norėčiau suteikti žodį kolegai tą pačią. Prašau. Tikoju, yra tūkstančiai žmonių, kurie patiria nepatogumų dėl šio įstatymo. Ir buvo pažeistos jų teisės, todėl jie nori įsiaiškinti, ar peticijų komitetas Europos parlamente jiems padės. Būtina priimti labai atsakingą socialinę ir etinę prasme sprendimą. E, yra trys pagrindiniai, keturi pagrindiniai principai ES teisės principai, kurie buvo pažeisti Vengrijoje. Viena vertus tai yra teisės akto galiojimo atgalinė data principas. Negaliojimo atgalinė data principas pažeistas, nes šis principas tikrai yra ginamas ES teisėje ir ES teisme buvo ne viena byla, kuri tik tai pabrėžė šio principo svarbą. ES komisija jau pradėjo uh, iškėlė bylą Vengrijai dėl įsipareigojimų nesilaikymo, uh, dėl uh, teisėjų išėjimo į pensiją amžiaus. Ir teisingumo teismas e, pripažino, kad Vengrija pažeidė ES teisės principus. Yra kitas principas, tai yra teisinio saugumo principas. Socialinė išmoka gali būti, negali būti atimta arba sumažinta bet kada. Trečia. Nukentėję asmenys privalo turėti teisės į gynybą. Tuo tarpu jie padaryti to negali, net kreiptis į Strasbūro teismą. Ir šiandieną mes, galima sakyti, tik pirmą kartą kalbam apie šios kodžius klausimus ir komisija turėtų tai atsižvelgti, išnagrinėti tokią situaciją, nes e, kol kas nėra numatyta jokia teisė ginti savo interesus, savo e, teises. Ir galiausiai žmogiškas orumas, pasienio darbuotojai, muitininkai, tiesiog e, kreiviai tiesiog buvo diskriminuojami ir nukentėjo jų žmogiškas orumas. Taigi mes prašome, kad peticija liktų atvira ir kad Vengrijos vyriausybės būtų paprašyta e, atsakyti oficialiai, o jeigu to nebus padaryta, kad būtų e, suburta oficiali tyrimo grupė ir kad šiandieną čia būtų paprašyta sustabdyti tokius pažeidimus ir atlyginti nukentėjusius. Ir Europos komisija turėtų peržiūrėti savo poziciją šioje vietoje. Dėkoju. Dėkoju, kolega Puštinaru. Răspunsul Comisiei este eminamente tehnic Aš galiu pasakyti, kad. Jūsų atsakymas yra tikrai labai šaltas, kai mes kalbam apie likimus, tai yra biurokratinis atsakymas. Kodėl aš taip sakau? Komisija paaiškino, kodėl mes nieko negalim padaryti. Kodėl ji gali ne, negali duoti atsakymo dešimtims tūkstančių piliečių. Kopenhagos kriterijai, tai numadantis stojimo į ES nuostatas, galioja visoms valstybėms narėms ir ten dėrybų pakete buvo yra tokia dalis kurioje yra numatyta ir stabilumas bei teisinės sistemos teisingumas. Taip buvo ir Rumunijos bei Bulgarijos atvejais, tačiau, sakykime, dabar šitos nuostatos Vengrijoje yra nesilaikoma. Kitas dalykas - pensija, tai yra tam tikra prasme atidėjimas, kuriuo disponuoja valstybė. Bet tai yra teisė į tam tikrą nuosavybę ir ji negali būti pažeidžiama, kadangi tai yra teisė į nuosavybę. Trečias dalykas, tas retroaktyvinis, tai yra taikymas atgalinė tvarka negali būti taikomas. Jis taikomas tik tai totalitariniuose režimuose, kaip komisija gali pasakyti, kad atgalinė tvarka taikomas teisės aktas tapo mm, ES teisės dalimi. Nežinau, ar teisingai esu informuotas, bet noriu paklausti, ar tie žmonės gavo kokį nors oficialų dokumentą, kuriuo būtų išaiškinta, kokiu teisiniu pagrindu jiems atimta teisė į pensiją. Nes šiaip man žinoma, kad tokio oficialaus pranešimo nebuvo. Ir peticijų teikėjai iš esmės ne, neturėjo prieigos prie teisingumo sistemos. Jiems buvo atimta galimybė pasinaudoti teisinėmis priemonėmis, tai yra teisų pažeidimas, jie neturėjo galimybių kreiptis į teismą, nes negavo jokio teisiškai pagrysto paaiškinimo, kuriame būtų pasakyta, kad mes tokiu ir tokiu pagrindu remdamiesi atimsime iš jūsų tam tikras teisės nuo rytojus. Taigi, aš noriu paklausti Europos komisijos, ar čia nieko negalima padaryti? Juk egzistuoja europiniai standartai. Kas vyksta, kai jie yra pažeidžiami? Kam tada mums reikia tų standartų, jeigu jūs nieko negalite padaryti, kai įvyksta pažeidimas? Mes visi kartojam, kad Europoje yra krizė, bet Rumunijoje prieš tai buvusioje vyriausybė darė lygiai tą patį. Tada žmonės kreipėsi į teismą ir laimėjo bylą, nes tada jiems buvo suteikta galimybė kreiptis į teismą. vyriausybė dabar bando susigražinti tai, ką, ko nepavyko padaryti praeitai, praėjusiai vyriausybei. Ir komisija dabar sako, kad nėra kas daryti. Ką galima padaryti? Šis klausimas neatsakytas, o komisijos atstovė nieko nepasipriešina faktam faktui ir tai situacijai, kad ES yra pažeidžiamas tas socialinis modelis, kuris yra priim, priimtas ir, ir kuris yra taikomas visoje ES. Ypač, kalbam, skau, ypač skaudu, kad kalbam dabar apie žmonės, kurie aukojosi tai šaliai, dirbo iš patriotinių sumetimų ir panašiai. Taigi aš pasisakau už tai, kad ši peticija liktų galioti, ir kad mūsų komiteto pirmininkas praneštų Vengrijos vyriausybėje apie tai, kad ši peticija galioja ir paprašytų vyriausybės pateikti paaiškinimą ir teisinį pagrindą, kuriuo remiantis nebuvo suteikta galimybė minėtiems asmenims naudotis teisinės apsaugos priemonėmis. Ir komisija turėtų pasakyti čia savo žodį. Ir galiausiai mes nusiųsime komisijos nariui Andor laišką ar memorandumą ir pasakysime, kad jis privalo pagal savo pareigas imtis veiksmų. Mes negalime pasmerkti 40 tūkstančių Vengrijos piliečių skurdui po to, kai jie tarnavo savo šaliai, būdami jos pareigūnais. Ačiū. Welcome. Um... Dėkoju, sako pirmininkė. Gal galėčiau tik tai jums priminti, kad laikas tikrai baigėsi. Tai jeigu norite pasisakyti, tai tada pasakykite kažką naujo. Kolegė Gönč, prašau. Uh. tartom. E, itt elhangzott, hogy 40 Man tikrai neprimtina komisijos nuomonė. Čia kalbame apie 47 tūkstančius Vengrijos piliečių. Dar pridėkite tuos 36 tūkstančius, e, apie kuriuos kalbėjome šį rytą ir susidarys nemažas skaičius. Taigi, turiu omenyje tą diskusiją e, ryte, kai kalbėjome apie uh, ankstyvą išeimą į pensiją dėl negalios arba lygos. Europos e, teisingumo teismas e, pripažino, kad perinamasis laikotarpis teisėjams išeinant į pensiją yra nepriimtinas. Teisė į pensiją yra prioritetas. Jį patvirtino ne viena teisės, e, e, ne vienas teisės specialistas. Tie 34 tūkstančiai piliečių galėjo kreiptis į nacionalinius teismus, tačiau tokios teisės apginti savo interesus jie neturėjo. Todėl mes prašome, kad e, būtų situacija įspręsta, nes komisija apie tai tikrai žino. Ir šie du atvejai turi būti nagrinėjami kartu. Privalu vykti į Vengriją ir komisijos siūlomas e, siūloma išeitis nėra tikra išeitis. Um, Hansbecker, okay. Pasiteiksiu kolegai Becker, pato Hansbecker. Pirmą suteikiu žodį kolegoms iš Vengrijos votojams. Hát nagyon kíváncsian vártam, hogy hogyan alakul ez a mai vita, illetve a petíciónak a sorsa. Dėkuoju pirmininkė, man įdomu, kur pakryp šitą šiandienos diskusiją. Jolab, kad mes esame politikai ir, kaip žinia, ši diskusija politinė su techniniais aspektais. Visi žinome, kad e, diskusija gali pakrypti į šmeišto kampanijas. Peticiją pasirašė 1800 piliečių. Tai nėra daug. O čia buvo kalbėta apie tūkstančius uh, E, asmenų, kurie internete tiesiogiai stebi šitą e, mūsų posėdį. Ir galima Vengrijai buvo išdirbti 37 metus kaip saugos tarnybų darbuotojas, o paskiau e, pensijų sistema dėja nebuvo teisinga. Mes čia esame parlamentas, o ne tyrimų komisija, kuri turėtų vertinti vyriaus, Vengrijos vyriausybės veiklą. Dėl tos e, teisės į gynybą. Čia yra peticijų komitetas. Mes tiesiog turime įsiaiškinti, ar apskritai mes turime kompetenciją nagrinėti tokius dalykus. Mes negalime sakyti, kad e, visiškai nėra jokių galimybių apginti savo teises. Tai yra klausimai, kuriems mes nebeturime kompetencijos. Taigi šiandien mes e, negalime sakyti, kad ES teisė buvo pažeista. sakyčiau, kad tai yra nacionalinės kompetencijos klausimai, o ne ES teisės kompetencijos klausimas. Dėl to, jeigu negalima kreiptis į žmogaus teisų teismą, tai galima kreiptis į nacionalinius teismus, bet galų gale tai ne mums priimti galutinį sprendimą. Dėkuoju, Beka. Kalbėsiu trumpai ir galėčiau pratesti savo mintis kitą progą Aš esu vienos iš seniorų organizacijos generalinis sekretorius. Ir mes derėmės savo valstybėje su, valstybė, su vyriausybė dėl pensijų dydžio. Tai reiškia, mes turime labai didelę, didelės galimybės daryti įtaką, kaip niekur kitur. Mes puikiai žinome iš savo vyriausybės, kad valstybės, valstybė, valstybės siekia užkirsti įgaliojimų numatymą ES lygių būtent socialinės apsaugos srityje. Mes turėtume atvirai kalbėti su peticijų teikėjais, išklausyti jų problemų ir negalime teikti, kad mes negalime jiems padėti. Aš pasisakau už tai, kad reikėtų aptarti įvairiausius variantus, nebūtinai susijusius su šiuo komitetu. Galbūt reikėtų pagalvoti apie žmogaus teisų pažeidimus, galbūt apie kontaktus už, su atsakingais komisarais. Aš bijau, kad komisija nesugebės įnešti konkretaus indėlio, rytoj bus mm, socialinėme komitete aptariama baltoji socialinės apsaugos knyga. Netgi ir čia yra teigiama, kad pensijų sistemos paklūsta valstybių narių subsidiarumui. Aš nenoriu to formuluoti kaip nors neigiamai, tiesiog noriu pasakyti, kad neturėtumėte kokių nors klaidingų, nepagristų lūkesčių. Norėčiau dar kartą pakartoti, kad aš esu įsitikinusi, kad tai yra pagrindinių teisių klausimas, o peticijų komitetas šioje srityje labai dažnai išreiškė savo nuomonę. Taigi apibendrindama įvarės išsakytas nuomonės, norėčiau patvirtinti, kad šita peticija lieka galioti. Mes paprašysime komisijos detlaus paaiškinimo, kodėl nieko negali būti padaryta. Prašysime atsakymo raštu. Taip pat paprašysime oficialios Vengrijos vyriausybės pozicijos. Pažiūrėsime, kaip atsakys į klausimą vyriausybė, kaip jinai apibūdins situaciją ir kai gausime atsakymus, mes pratesime diskusijas šiame komitete. Aš tikiuosi, kad kolegos pritars tokiam siūlymui. Taigi dabar norėčiau padėkoti peticijų autoriams už tai, kad atvyko, kad pasisakė. O dabar aptarsime 19 klausimą. 1557 peticija. Atrodo, kad peticijų autoriai yra atvykę. Tik tai komisija yra atvykusi. Norėčiau paprašyti komisijos, kad jinai e, padarytų savo pareiškimą. Dėkuoju. Kadangi peticijos autorius netvyko, aš norėčiau apibendrinti tą ankstesnį peticijos komiteto posėdį. Mes gavome iš Vengrijos vyriausybės atsakymą. Prieš keletą dienų gavome ir peticijos autoriaus atsakymą. Mes įsigilinome į Vengrijos vyriausybės atsakymą ir toliau laikomės savo nuostatos kad nėra ir įrodymų, kad yra kaip nors pažeistos ES teisės nuostatos. Atsakyme buvo pateiktas e, ilgas argumentų sąrašas. Buvo pateiktas sąrašas tų priemonių, kurių ėmėsi vyriausybė o komisijos skundas apskritai buvo nukreiptas į ankstesnės vyriausybės veiksmus. Be to buvo vyriausybės paaiškinta, kad dabartinės vyriausybės atstovai esą nenori apskritai diskutuoti su peticijos autoriais. Vyriausybė atsakė, kad jinai pasiruošusi pakviesti juos ir spręsti problemas diskusijos būdu. Atrodo, kad esminės problemos turėtų būti sprendžiamos Vengrijoje, o komisija neturi galimybių nieko pasiūlyti, netgi e, tuo labiau nepradėti e, pažeidimo procedūros. Dėl verslo aplinkos gerinimo tai taip pat yra Vengrijos klausimas jinai imasi atitinkamų žingsnių, bet to reikėtų atsižvelgti į galimą diskusiją aptariant e, Europą 2020 strategijos įgyvendinimo europinio semestro ataskaitą. Taip pat tos diskusijos metu būtų galima rekomenduoti Vengrijos vyriausybei gerinti verslo klimatą, taip pat peticijoje buvo kalbama apie mokestų, mokesčių klausimus. Jūs turite kalbėti labai trumpai, kadangi vertėjai dirbs vieną minutę. Aš atstovauju TAX mokesčių direktoratą. Mes pritarėme tai išsakytai kritikai dėl nacionalinio mokesčių įstatymo, tačiau apskritai šiuo įstatymu nepažeidžiama PVM direktyva ir kiti ES teisės aktai, kadangi yra siekiame uh, sukurti vieningą PVM sistemą. Visi ES piliečiai turi mokėti PVM nepriklausomai nuo to, kur iš tuo yra išrašyta PVM sąskaitą. Žinoma, valstybės narės turi galimybę pasirinkti ir kitokią sistemą. Tai numatyta 66 straipsnė direktyvoje. Taigi, kai yra gaunamas mokėjimas, valstybė narė pati gali būtų nustatyti, kurios valstybės apmokestinimo sistemą taikyti. Galbūt tai galėtų padėti peticijos autoriams spręsti jų problemą. Kai teikiamos paslaugos, kai darb, atliekami darbai, kai nėra sumokėtas atlygis, galima atitinkamai patikslinti apmokestinimo bazę pagal 9 straipsnio antrąją dalį. Tačiau Vengrija dėl politinių mokestinių priežasčių nepasirinko tokios galimybės dėl e, PVM sumokėto perviršio gražinimo. Direktyvoje 6 straipsnėje 3 dalyje numatyta galimybė susigražinti sumokėtą PVM perviršį. Mes išanalizavome Vengrijos mokesčių sistemą ir konstatavome pagal per 79 dienas permokėtas PVM yra gražinamas ir taip pat e, kiti terminai, kuriuos mums pateikė Vengrijos vyriausybė, nėra tie, kurie pažeistų ES teisės aktus. Taigi mes e, suprantame mažų įmonių nuogastavimus, tačiau mes negalime nieko prikišti Vengrijos vyriausybei, kadangi jos įtiekta naujojų mokesčių sistema nepažeidžia teis, ES teisės aktų. Kadangi laiko neliko, manyčiau būtų logiška pasakyti, kad dar kartą grįžime prie šios peticijos, po to galbūt mes laikysime ją išnagrinėtą, Dabar norėčiau padėkoti Jums už pasisakymus, dėkoju vertėjams ir baigiu posėdį.